Uh, right, good morning everybody. Um, I was uh, delaying. Labas rytas visiems. Aš šiek tiek atidėjau posėdžio pradžią, nes tikėjausi, kad pasirodys šešėliniai pranešėjai, e, tačiau jie nepasirodė ir tiks jiems uh, žiūrėti mūsų transliaciją internetu. E, patvirtinkime darbo tvarkį, jeigu nėra prieštaravimų, tai darbo tvarkė patvirtinta. Dabar pereisime prie trečiojo punkto, e, kuris yra skirtas e, Europos pensijų sistemai. Ir pranešėjas ponas Kutaš. E, šiuo klausimu yra kompetencijų konfliktas. Mes rengėme nuomonės projektą, kadangi užimtumo komitetas yra atsakingas. Čia pirmininkų suėga taip nusprendė. E, galbūt čia daugiau techniškai mūsų kompetencijoje šį klausimas. Penktas, dešimtas, vienuoliktas ir dvyliktas e, punktai yra mūsų kompetencijai ir šeštas, septintas, aštuntas, devintas ir keturioliktas klausimai yra kartu su kitais komitetais bendroje kompetencijoje. Ir komiteto nariai turėtų žinoti, kad bet kokie pakeitimai temoms, kurios yra išskirtinėje užimtumo komiteto kompetencijoje, e, jie pareiškė, e, kad e, vėliau šie pakeitimai bus nepriimami, todėl jeigu jūs turite pakeitimų, iš karto jiems ir pateikite. Aš manau, kad mes taip pat elgsimės Taigi tokie būtų paaiškinimai. Dabar žodis pranešėjai, prašau. Ačiū pirmininkė. Visų pirmiausia, tikiuosi e, situacija, kokią jūs apibūdinote, neįvyks. E, mes aptarėme klausimą su užimtumo komiteto pranešėjai, ji pažadėjo e, gerą bendradarbiavimą Ir aš manau, kad tikrai jie priims mūsų pakeitimus, nepaisant kompetencijos srities. Na, o dabar apie pranešimą. Mes e, vargu ar galime kalbėti apie bendrą visiems vieningą pensijų sistemą. Kalbant apie pensijų e, klausimą, vėlgi iškyla tarp nacionalinių aspektų, kur ES turėtų e, vaidinti svarbų vaidmenį. Tai yra e, darbuotojų mobilumas, informacijos perdavimas, e, rizikos mažinimo kontrolė ir statistinių duomenų naudojimas. Pensijų sistema Europos lygmenyje jau yra, yra bendrosios politinės ekonomikos gairės. E, e, kalbant apie e, viešųjų finansų tvarumo gerinimą ir skolų mažinimą, taip pat valstybės išlaidas skirtas pensijoms. Valstybės narės yra raginamos taikyti atvirą koordinavimo metodą, nustatant pensijų sistemas. Turint kalvoje jau įgyvendintas e, pensijų reformas e, valstybėse narėse, e, siekiama įdėkti europinę dimensiją, kad palengvintume darbuotojų judumą. Augimo ir stabilumo e, faktas, e, paktas taip pat e, kalba šiais klausimais. Jau yra priimta priemonių pagal augimo ir stabilumo paktą bei įgyvendinant socialinės apsaugos sistemos reformas. Tuo pačiu metu viešųjų finansų stabilumas gali būti užtikrintas tik tai įgyvendinus tvarę pensijų sistemą. Aš paprašiau komisijos paskatinti sistemą, kuri e, atsižvelgtų į visus e, pensijų sistemos reformos kaštus e, ir įgyvendintų deficito procedūros. Žalės, žalioji knyga sprendžia pagrindinius iššūkius, visų pirmiausia, demografinį iššūkį, kadangi 2060 e, metais e, pensinio amžiaus gyventojų bus dvigubai daugiau. E, taip pat ekonomikos ir finansų krizės įtaka valstybių narių finansams. Tvari pensijų sistema turėtų pasiekti pusiausvyrą tarp šių dviejų aspektų. E, būtina ieškoti kitų finansavimo sistemų šalti, e, e, pensijoms mokėti. Tuo pačiu metu turime užtikrinti, kad neiškelsime pavojus socialiam pensijų tvarumui. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į atitinkamą pensiją. Finansų ir ekonomikos e, krize padarė didžiulę įtaką e, šiai sistemai, tačiau mes turime užtikrinti atitinkamas pensijų pajamas e, visiems gyventojams. Kas yra tinkamas pensinis amžius ir tinkama pensija? jį siūlymas prailginti pensinį amžių nėra stebuklingas sprendimas. Mes išspręsime čia e, problemą tik tuo met, jeigu susijęsime pensinį amžių su tikėtina gyvenimo trukme. Tačiau pagal 20 metų strategiją E, turėtume skatinti darbo vietą, vietų kūrimą ir išlaikymą ilgesnį laiką Europos lygmenių. Mes turime užtikrinti finansinį e, vis, e, pensijų sistemų pagrindą. Tvarios pensijos reikalauja priimtino įsiskolinimo lygmens tiek privačiame, tiek visuomeninėme sektoriuje, kad ši sistema būtų tvari e, bendrai. Europinėme lygmenyje e, būtinas, būtina pasiekti sąžiningo pensijų paskirstimo. Ir asmeniškai aš manau, kad pensininkai nėra vienintelė pažeidžiama grupė. Jie yra e, ir žmonės, kurie yra pas. Yra ta grupė darb, e, gyventojų, kuriems pajamos yra dažniausiai karpamos, kai vyriausybė susiduria finansinėmis problemomis. Ypatingai kai kuriuose valstybėse narėse ir ypatingai pagyvenusiams moteriams. Pensijų sistema veikia e, kaip pajamų perskirstimas ne tik tarp kartų, bet ir tarp asmenų e, priklausančių tai pačiai e, kartai. Ateities kartų pensijos priklausys nuo dabartinės pensijų sistemos siekiant užtikrinti užtikrinti tinkamo pajamų perskirtimo, visos pensijų sistemos e, turi siekti kovoti su skurdu ir užtikrinti pakankamą pajamų lygį. E, yra pensijų fondai, privačios e, pensijų kaupimo sistemos, ypatingai kolektyviai susitartos socialinių partnerių pensijų kaupimo formos užtikrina solidarumą ir vienodą elgesį su visais darbuotojais. Antrasis ramstis tai e, galimybė darbuotojams kaupti papildomas privačias e, pensijas. Šiuo metu e, pensijos kaupiamos finansiniuose subjektuose. Ir aš manau, kad e, Europinis pensinis draudimas turėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, kuriant e, mokumo e, sistemą pensijų fondams. Galiausiai aš minėjau, kad klausimai, kurie priklauso mūsų kompetencijai, manau, E, mes puikiai bendradarbiausime su užimtumo reikalų komitetu, tačiau, kad dirbtume efektyviai, turėtume būti žingsnių priekyje, kad parengtume laikų savo pranešimą ir pateiktume jį komitetą. Aš taip pat e, norėtų padėkoti kolegai Aivo už e, jo indėlį rengiant mano pranešimą, esu pasirengęs išklausyti kolegų jų nuomonės apie mano darbą. Dėkoju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 now. Have we got any shadows here? Peter, I know you want to... Uh, right, so we've got uh, Wolf and Vicky and... Oh, yes. E, galbūt... Uh, hmm. Mums buvo malonu konstatuoti, kad komisija paskelbė žalėje knygą dėl adekvačių ir tvarių pensijų sistemų. Galėsime atitinkamai pradėti diskusiją dėl to. <clears throat> Mano nuomonė, šios dienos diskusija turėtų remtis e, vidaus rinkos funkcionavimo analizė, taip pat kova su ekonomikos krizė, biudžeto deficitu, valstybės įsiskolinimų mažinimu. Taip pat reikia nepamiršti solidarumo su busimosiomis kartomis. Diskusijoje taip pat privalome atsižvelgti į naują finansinės priežiūros architektūrą, kuri turėtų mus apdrausti nuo šių rizikų, taip pat darbą susijusi su nauja ekonomikos valdyseną. Diskutuodami apie pensijų sistemas, pirmiausiai turėtume nepamiršti subsidiarumo principo. Pranešėjas minėjo, kad pensijų klausimus sprendžia valstybės narės. To privalome nepamiršti. Taip pat turime atsiminti, kad labai sudėtinga yra lyginti valstybėse narėse veikiančias pensijų mokėjimo sistemas Todėl noriu atkreipti dėmesį į devinių valstybių sąrašą - Bulgarija, Čekija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Švedija, <clears throat> kuriams tenka didžiulė pensijų reformų našta ir biudžeto padėtis šiuo metu tas valstybės pastato šiek tiek į diskriminuojančią padėtį ir e, sukeliam sunkumų siekiant patekti į eurozoną. Kalbant apie pranešėjo teikiamą nuomonės projektą, noriu pabrėžti, kad jis atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinis pensijų sistemų tikslas turėtų būti adekvačių pajamų užtikrinimas. Tai yra labai svarbu piliečiams, tačiau privalome nepamiršti, kad atsižvelgiant į skirtingas pensijų sistemas bei skirtingą gyvenimo lygį, bus labai sudėtinga apibrėžti, mm, kas yra adekvati pensija. Europinių lygmenių, manau, kad tai taip pat prieštarautų subsidomo principui, todėl kalbant apie pensijų sistemos tikslus, privalome galvoti apie tai, kad siekdami to adekvatumo pirmiausia turime užtikrinti pensijų mokėjimo sistemų stabilumą. Kalbant apie pensijinį amžių, apie tai taip pat kalba pranešėjas savo nuomonės projekte, privalome e, suderinti e, darbo stažą ir, ir e, pensijinį amžių. E, tarpusavyje. Taip pat atsižvelgti galimas e, reformas ir pasikeitimus ateityje. Taip pat privalome sudaryti tokias sąlygas, kad darbdaviai galėtų išlaikyti ir būtų suinteresuoti išlaikyti darbo vietas vyresnio amžiaus darbuotojams turint omenyje direktyvos nuostatų perkelimą ir įgyvendinimą, dėl to kyla nemažai problemų, kadangi e, ypatingai apibrėžimai yra sunkiai suvokiami. Todėl mes privalome labai atidžiai stebėti, kaip direktyva yra įgyvendinama valstybėse narėse ir e, padėti valstybės narėms deramai ir tinkamai interpretuoti jos nuostatas. Papildomo pensijų fondų lėšų mokėjimo klausimas, <clears throat> taip pat ir darbdavių indėliai turėtų būti svarstamas ne tik E, Solvency 2 sistemos kontekste, kuri įsigalios 2012 metais, nežinome kaip jį veiks, tačiau taip pat ir atsižvelgiant į neseniai įsteigto Europos e, e, pensinių programų priežiūros projekto kontekste turime pakankamai apdairiai atsižvelgti į Solvency 2 atitinkamas nuostatas, kadangi turime nepamiršti pensijų e, sistemos mokėjimo specifikos. Pensijų fondai privalo būti rentabilus, todėl galimybė taikyti Solvency 2 direktyvą pensijų fondams reikia vertinti atsižvelgiant į visas šio taikymo galimas pasiekmes. Ačiū. Wolfas, prašau. Ja, ähm, vielen Dank. Äh, Dėkoju. Aš nesu Aldės frakcijos šešėlinis pranešėjas. Mano kolega e, yra šešėlinis pranešėjas, tačiau jisai dabar išvykęs į Meksiką ir paprašė pakalbėti už jį. Ir pabandysiu tai padaryti. Pabandysiu išdėstyti jo mintis šią temą ir tikiuosi, kad tai bus jo mintis. Aš manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad pensijų sistemų ir pensijų sistemų e, per, peržiūros tema yra esminė socialinės politikos tema ir nėra, jo, ko gero, ne vienos valstybės narės, kurioje nebūtų dedamos pastangos savo pensijų sistemas padaryti perspektyvenesnes. Ir mes žinome, kad jos dažnai susiduria su sunkumais, pavyzdžiui, prisiminkime socialinius protestus ir panašiai. Demografiniai pokyčiai mus vis dėlto verčia peržiūrėti pensijų sistemas, tačiau mums kyla finansinių lėšų trūkumo problema dėl ekonominės krizės. Ir ponas Starks, mano kolega, e, pateikė tokius pamastymus. E, Likščiolinė sistema turėtų būti iš esmės pakeista, tai jam yra, nekelia jam jokių abejonių, tačiau trys esminiai dalykai jam yra labai svarbus, e, siekiant sukurti tvarę pensijų sistemą. Pirmiausia, yra labai svarbu užtikrinti ekonominį augimą. Mes e, būtent šiame komitete jau daug laiko, e, ypač didelį dėmesį skiriame e, būtent finansinių rinkų reguliavimo teisėkurai. Visa tai yra iš esmės būtina ir prasminga, tačiau kyla klausimas, ar Tokiomis priemonėmis mes iš tiesų paskatinsime e, mm, ekonominį augimą, galbūt atvirkščiai mes e, jį, jam sukelsime kliūčių. Ir jeigu tai bus, tuomet artimiausiais metais bus sudėtinga, ką nors daryti, e, siekiant, siekiant reformuoti pensijų sistemas. Taigi mums reikia, kiek manoma, tvaresnių viešųjų finansų ir atsižvelgiant į demografinius aspektus, e, mums reikia galvoti ir apie pensinio amžiaus e, didinimą, ar tai būtų 50, e, atsiprašau, 67 metai ar 70 ar panašiai. Tai jau yra detalės, į kurias turi atsižvelgti kiekviena valstybė narė. Tačiau yra aišku, kad pavyzdžiui, švedai mus jau laiko nesolidariais, kad mes, dėl to, kad mes ginčiamės dėl tokio dalyko kaip pensinio amžiaus pakelimas porą metų tuo metu, kai Švedijoje e, kai Švedijoje tas klausimas jau yra neišspręstas ir pakelt, pensinis amžius yra pakeltas ir gana žymiai. Taigi tokios yra mano kolegos mintis, o kalbant apie konkrečias detalės, noriu pasakyti, kad, e, kaip jau ir prieš tai kalbėjusi kolegė sakė, e, reiktų atkreipti dėmesį į klausimą, kaip reikėtų elgtis su valstybės įsiskolinimais ir juos tinkamai apskaičiuoti. Iki šiol um, įsipareigojimai pensijų sistemoms e, dėja kol kas yra nepakankami, kadangi būtent dėl valstybės įsiskolinimų e, kiekvienoje valstybėje narėje be abejo situacija yra vis kitokia. Mano šalyje e, situacija šiame kontekste yra gana nebloga, tačiau ji būtų kitokia, jeigu būtų numatyti, pavyzdžiui, rezervai pensijų išlaidoms padengti. Taigi, čia reikėtų gerai apmastyti ir išspręsti klausimą, kaip šį, šį punktą e, e, spręsti. Kitas dalykas, kaip Mario Montė siūlė savo pranešime, ar mums reikėtų e, užbaigti vidaus rinkos kūrimą ir pereiti prie tikros, realios Europos darbo rinkos. Jeigu mes tokią turėsime, kurioje e, sienos iš esmės nebeegzistuos, tuomet e, automatiškai atsiras klausimas, ar e, būsime priversti kitaip vertinti teisų į pensiją perkeliamumo klausimą. Iki šiol tas klausimas buvo E, suprantamas labai kategoriškai ir e, buvo paliekamas būtent kiekvienos valstybės narės prerogatyvai. Tačiau jeigu pasikeistų situacija, ar būtų taip, kad darbuo, darbdavys nebebūtų suinteresuotas e, kaupti pensijas, e, kaupti pensiją už savo darbuotoją, kadangi jam tai būtų pernelik sudėtinga. E, Kitas dalykas yra toks. Beveik visose valstybėse narėse mes turime tą tripakopę pensijų sistemą. Tai yra valstybės pensijos, privačios pensijos ir taip pat ir profesinių pensijų sistema. Ši tripakopė sistema kiekvienoje valstybėje narėje yra vis kitokia ir ne visada ir apibrėžimai kiekvienos tos pakopos yra vienodi. Uh, Ir iš tiesų, jeigu mes norime Europoje bent kiek e, harmonizuoti, suderinti tas skirtingas, apibriežti skirtingas nuostatas, mums reikėtų čia jau tikrai kažką daryti. Taip pat mano kolega kelia klausimą, kaip būtų galima svarstyti valstybės pensijų sistemos ir pensinio draudimo suderinamumo klausimą dabar turint mokumo 2 direktyvą, šis klausimas tampa ypač aktualus ir jis yra pagristas. Man atrodo, kad yra akivaizdu, kad jeigu mes laikysimės griežtų solvency 2 arba mokumo 2 direktyvos nuostatų, kurios bus privalomos, tuomet e, valstybei ir, e, ir taip pat darbuo, darbdaviams e, teks didesnė finansinė našta. Ir dėl to reikia atsakyti savo į klausimą, ar mes esame pasirengę taip pabranginti tam tikrą prasme pensijų sistemą ir pakel, padidinti naštą, pavyzdžiui, darbdaviams ar galbūt stengtis ją kaip tik sumažinti. Tai yra ypač svarbus klausimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi joms e, tokia padėtis būtų sunkiai pakeliama. Apie pen, teisų pensijas per, perkeliamumą aš jau kalbėjau ir mm, čia nereikėtų klausti, ar ateityje tai apskritai yra įmanoma, ar pageidautina. Klausimas greičiau yra, kaip mes tą padarysime, kaip to pasieksime ir kaip tai įmanoma finansuoti. Aš manyčiau, kad e, reikia, kad ES pateiktų kažkokį kompromisinį pasiūlymą ir aš norėčiau, kad komisija pateiktų ir e, poveikio vertinimą šiuo klausimu. Tokie yra mano kolegos Starks pamastymai. Pabaigoje jisai dar kalba apie informavimo klausimą ir pabrėžia aiškios ir ne, skaidrios informacijos teikimo būtinybę, kadangi be tokios informacijos, objektyvės informacijos nebūtų įmanoma priimti gerų sprendimų. Taigi matome tikrai labai daug įvairių aspektų, kuriuos, kuriuos, kurie yra svarstomi ir pranešime. Ir be abejo, jie bus svarstomi ir užimtumo komitete. Ir ar mums pavyks pasiekti kažkokį patenkinamą sprendimą ES lygmenių, tai yra labai svarb, svarbus klausimas, bet be abejo jis labai ir sudėtingas. Dėkoju. Um, Vicky. Dėkoju. Viki, prašau. Ačiū, aš sutinku su daugeliu to, tų pasisakymų, kurie buvo išsakyti, tačiau norėčiau šiek tiek skirtingai pasukti klausimą. Išvelgiu čia du ar tris dalykus. Visų pirmiausia, tai yra teigiamas dalykas, kad mes visi ilgiau gyvename. Ir Ir dažnai mes kalbame apie demografinį iššūkį ir nematome to teikiamų privalumų. E, ir 65 metų pensinis amžius reiškia, kad tikimasi, kad mes gyvensime ilgiau nei 65 metai. Na, o dabar konkrečiai dėl komisijos e, klausimo e, apie pensinio amžiaus efektyvumą. Aš manau, kad šis klausimas e, skirtingose valstybėse narėse turi būti sprendžiamas skirtingai, kadangi tai yra jautrus klausimas. Ir manau, kad neturėtume vengti šio klausimo. Mes turime panagrinėti E, ir kaip išspręsti šį labai jautrų klausimą, kadangi gali iškelti e, klausimas apie e, kvalifikacijos keitimą. Ir antras klausimas būtų pasitikėjimas santaupomis, taupimu. Neseniai dalyvavau briefingę e, dėl e, pensijų atotrukio. E, ir esmė yra tai, kad kuo anksčiau pradedate taupyti pensijai, tuo mažesnę naštą patirėte. Svarbiausia Yra daug dalykų, kuriuos mes galime čia padaryti ir vienas iš jų tai yra judumas, galimybė perkelti savo teisę į pensiją į kitą valstybę. Aš suprantu, kad kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Švedijoje ir Niderlanduose yra e, pakankamai didelis skaidrumas e, ir jūs matote į, įsiregistravę į tam tikrą internetinį puslapį, kiek esate sukaupę pensijos ir panašiai. Ir manau, kad tai tikrai būtų labai naudinga pasidalinti su kitomis valstybėmis e, ir paaiškinti e, gyventojams, kaip naudinga yra kaupti savo pensiją. Nes jūs turite žinoti e, kiek esate sukaupę vienu ar kitu momentu. Ir aš e, manau, kad Piteris apie tai mums e, aiškiau papasakos e, vėliau. Taigi, o tai, ką anksčiau mes liūdėjome, reikalauja ryštingų veiksmių ir būtina atlikti iš, išsamų poveikio įvertinimą. Ir galutinė pastaba, tai būtų gana jautri pastaba, aš manau, e, kad e, kai mes prašome valstybių narių persvarstyti pensijų nuostatas per artimiausius metus, e, tai paskutinį kartą, kai Europa e, svarstė šiuos klausimus Europinių e, lygmenių, tai buvo 2004 metai ir aš manau, kad galbūt reikėtų tai pakartoti, kad būtume gerų pavyzdžių. Dėkuoju, Paskalis, prašau. Oui, je voulais juste rappeler quelques lignes importantes pour. Aš taip pat norėčiau paminėti žaliesiems labai svarbius keletą aspektų. Mes sutinkame su didžiaja dauguma pranešėjo pakeitimų pasiūlymų, ypač kalbant apie būtinybę e, užtikrinti kiek manoma didesnį užimtumą, kad būtų galima geriau um, tvarkytis su pensijomis, kad būtų geri, galima geriau e, užtikrinti geresnį pensijų struktūrų veikimą. Tačiau reikėtų savęs paklausti, ar Europos Sąjunga turėtų to imtis ar ne. Man tai dar nėra aiškus, e, e, visiškai akivaizdu. Daugelie valstybių narių e, pensijų sistemos yra reguliuojamos labai skirtingai ir tie skirtumai yra tokie dideli, kad aš klausiu savęs, ar ES čia tikrai kažką geresnio padarytų ar sukurtų tą papildomą vertę. Uh, Ar mes iš tiesų savo harmonizavimo pastangomis daugiau pasieksime, kaip pavyzdžiui, mokesčių sistemoje, ar pensijų sistemoms tikrai būtų naudinga, e, jeigu ES nustatytų, ką konkrečiai reikia daryti, kokiu nuostatu laikytis ir panašiai. Aš esu proeuropietis, E, didelis eurooptimistas, dažnai man dėl to net priekaištaujama, tačiau šiuo konkrečiu klausimu man kyla klausimas, ar tai yra verta daryti. Ir ypač man didelį klausimą kelia klausimas susijęs su valstybės lėšomis, kuriomis yra subsidijuojamos e, e, pensijų, pensijų sistemos ir konkrečiai neretai ir privačios pensijos, ir privačių pensijų sistemos. Ir čia mes matome, kad e, tai nėra tinkamas e, valstybės lėšų perskirstimo mechanizmas. Man atrodo, kad privačiame sektoriuje galiojančias e, tam tikras apskaitos taisyklės nereikėtų jų perkelti į viešąjį sektorių. Tai mums sukurtų tik tai didesnės problemas, pavyzdžiui, dar didesnį valstybės įsiskolinimą. Valstybės pačios savo nuožiūrą gali priimti sprendimus, E, susijusių su e, pensijų sistemomis, su jų funkcionavimu, pavyzdžiui, pensijonio amžiaus padidinimas ar panašiai. Tačiau tai turėtų būti būtent valstybės prerogatyva ir yra keisto, kad ta mintis e, vykdyti perskirstimą, e, kuris teikiant naudos ir būtent, pavyzdžiui, privačioms pensijoms, privačių pensijų fondams. Tai yra klausimas, kuris šiuo metu dažnai yra svarstomas ir aš manyčiau, kad jį reikia iki galo atsakyti, nes jis ir ateityje kils. Dėkui. Dabar. Uh... Mm, yra nemažai norinčių pasisakyti. Piteris Kineris, Tomas Mann, Ude Boman ir Robert Goebbels. Prašau. E, laiko neturime nedaug, kalbėkite kaip galima trumpiau. Piterį, prašau. Ačiū. Pirmininkė, ačiū Žoržui Kutas už pristatymą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus. Visų pirmiausia, tai, E, Europa e, suvaidins tikrai svarbu vaidmenį ir mes turime e, užtikrinti tai, o naujos priežiūros institucijos padės ištrinti Europos sienas. Nebuvo geresnio skatinti e, harmonizavimą, bet siekia panašumo ir tai nėra gerai. E, kaip pavyzdžiui e, Vokietijoje ar Junktinėje karalystėje ir, ir daug kitų e, valstybių narių, e, kur numatyti visiškai skirtingi pensijų finansavimo mechanizmai nei draudimo sistema. Aš norėčiau e, atkreipti dėmesį į, į šio aisbergo e, problemas. Pensijų e, teikimas ir pensijų sistemos prie, priežiūros institucijos e, turi prižiūrėti pensijų procesą, o ne tai, kas galėtų pakirsti pensijų sistemą. Dar vienas dalykas - tai yra e, įmokų mokėjimo, apibrieštų e, įmokų mokėjimo sistema ir nustatytos išmokos. E, Akivaizdu, kad išmokos viso Europos Sąjungoje tolydžiai mažėja ir mes galbūt turėtume pasiekti tam tikrą aukso vidurį, e, kad žmonės norėtų kaupti savo pensijas. E, visa tai yra lydima išsamių diskusijų valstybėse narėse. Dėkuoju. Thank you, Thomas. Dėkuoju, Tomas, prašau. Ähm, ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kutas už jo pranešimą. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad e, egzistuoja tam tikros kompetencijų problemos. Užimtumo komitete mes esame susidūrę su panašiais reiškiniais, kuomet negalėjome savo pranešimuose naudoti žodžio moteris, nes e, turėjome sakyti nevyriškos lyties asmenis, kadangi viskas, kas buvo susijęs su moterimis, buvo moterų reikalų kompetencija, moterų reikalų komiteto. Taigi buvo jau tam tikrų netgi akrobatinių bandymų visai išsisukti. Kalbant apie turinį, jūs esate teisus. Ketvirtasis punktas, kuriame kalbama apie tai, kad valstybės narės turi atsižvelgti į europinį lygmenį. Mes tą darome, kuomet kalbame apie tvarumą, apie judumą, apie tai, kad valstybės narės privalo pasinaudoti galimybėmis priimdamos naujus profesinius iššūkius. Taigi šie dalykai vyksta netgi automatiškai, nes daugelis įmonių veikia ir gamina ne vienoje valstybėje, o keliose. Todėl kai kurie darbuotojai savo profesinę veiklą pradeda vienoje šalyje ir baigia kitoje. E, kalbant apie minimales pajamas jų užtikrinimą, septintame punkte mes nepritarime toms nuostatoms, daugelis kitų taip pat ne. Mes kalbame apie tai, kad reikia atsižvelgti į atskiras ūkio šakas, regionus, į socialinių partnerių, tarpusavio susitarimus, skirtumai tarp valstybių narių, apie juos kalbėjo visi kalbėtojai e, skirtingų pakopų pensijų sistema, valstybinės įmonių pensijos, privačios pensijos, papildomi pensijų, pensijų finansavimo projektai daugelės ryčių yra gyvendinami sėkmingai, tačiau ne visose. <clears throat> Taigi reikia, kad e, šis klausimus spręstų ne tik valstybės narės, tačiau taip pat ir socialiniai partneriai. 13 punkte minima komandiravimo darbuotojų išsiuntimo direktyva e, ne apriboja konkurencijos, kaip daugelis klaidingai mano. Ši direktyva skirta tam, kad būtų užtikrintas tam tikras darbo, kokybiško darbo rezultatas. Ir <clears throat> todėl e, manau, kad vidaus rinkoje darbuotojų išsiuntimo direktyva turi ir toliau galioti. Wolfas Klinsas atkreipė dėmesį teisingai į tai, kad reikia kalbėti ne apie tai, kaip, kaip pensijų perkelimą reikia tvarkyti, jeigu e, mes nesugebėsime užtikrinti perkelimo, tuomet profesinė pensijų mokėjimo pakopa yra visiškai beprasmi. Mes negalime teikti, kad daugelį valstybių narių ta sistema veikia puikiai, tuo tarpu europinių lygmenių ji negali veikti. Privalome užtikrinti, kad susitarimai tarp darbdavių ir darbuotojų būtų vykdomi valstybė Vokietijoje, pavyzdžiui, yra tokiu būdu atsilyginama įmonių darbuotojams už jų ištikimybę vienai ir tai pačiai įmoniai, kurioje dirba. Aš manau, kad tai yra labai produktyvus aspektas ir sudėtinė Europinio socialinio modelio dalis. Trumpai tariant, manau, kad abiejose komitetuose užimtumo ir ekonomikos šis klausimas ir požiūris tikrai bus labai svarbus. Aš nepritariu ankstesnio pensinio amžiaus e, įvedimo arba išėjimo į pensiją Vokietijoje buvo bandomas šis eksperimentas įgyveninti, tačiau buvo tik tai darbo vietos dėl to naikinamos. Manau, kad tie, kurie gali ir nori dirbti, privalo turėti galimybę dirbti e, atitinkamai ilgesnį laiką. Taip pat e, turime suvokti, kad galtiniai sprendimai vis tiek bus priimami valstybėse narėse. Ir e, Europos komisijos e, požiūris, kad reikia viską suvienodinti, mano nuomonė yra teisingas, reikia laikyti susidarumo principų pirmininkė. Kolegos, mes jau viršėjame laikas skirtas šiems klausimams, tačiau komisijos narys atvyks šiek tiek vėliau. Tačiau nepaisant to, prašyčiau jūsų priboti savo pasisakymus iki poros minučių. Ildika dabar pirmoji kalbės. Trumpai. Pritariu daugumai pasiūlymų, nepaisant to, manau, kad e, mums reikia priimti teisės aktus ES lygmenių. Problema yra pakankamai rimta. Pensijų mokėjimo sistemos ir taisyklės yra skirtingos valstybėse narėse. Nesutarime dėl to, kad e, dėl ekonomikos krizės, kitų krizių patiriame iššūkių. Šių iššūkių prigimtis yra globali, todėl mums reikia vienodų taisyklių. Kalbant apie pensijų sistemų reformą, reikia atsižvelgti į skirtingus pasiūlymus, reikia elgtis apdairiai, kad mūsų gyvenimo trukmė ilgėja, nebūtinai tai turi būti siejama su būtinybė vykdyti pensijų reformą, reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus. Kolegos e, minėjo tas tris pensijų pakopas ir buvo minima, kad reikia atsižvelgti atitinkamas sąnaudas. Būtent dėl to manau, kad mums reikia bendrų teisės aktų ir taisyklių. Kai kurios valstybės narės leidžia savo piliečiams pasirinkti, e, kokia pensijų sistemoje dalyvauti. Pavyzdžiui, Vengrijoje e, nemažai piliečių pasirinko privačios pensijų sistemos schemą, tai tačiau buvo labai brangi sistema e, valstybei. Dabar mes pradėjome atvirkštinį procesą. Tačiau taisyklių suvienodinimo procesas yra pakankamai lėtas, nepaisant to mes pakeitėme trijų pakopų pensijų sistemą į dviejų pakopų. Ir turint omenyje, kad Vengrija turi didžiulę valstybės skolą ir biudžeto deficitą, mes privalėjome imtis pakankamai ryštingų žingsnių ir pereiti nuo trijų pakopų pensijos sistemos prie dviejų pakopų. Mes leidžiame piliečiams pasirinkti e, privačius pensijų kaupimo fondus, tačiau dauguma piliečių dabar e, grįžta prie valstybinės pensijų sistemos ir ateitie išaiškės, kaip mes panaudosime pensijų fondų lėšus. Lėšas. Norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį į kitą dalyką. Mes privalome paraginti Europos komisiją pateikti atitinkamą pasiūlymą, kuriuo remiantis būtų galima daryti žingsnius siekiant pensijų sistemų suvienodinimo ES. Dabartinė padėtis mano nuomonė, neužtikrins pensijų teisių perkelimo galimybės. Ačiū. Kad... Ūdė. Ačiū labai. Pranešėjui už pateiktą nuomonės projektą, kadangi laiko nedaug, tris pastabas noriu pateikti. Kolegė kalbėjo, pateikė pavyzdį iš Vengrijos. Jo remintis būtų galima teikti, kad e, visų problemų nebūtinai, visas problemas nebūtinai galima įspręsti pastelkus privačius pensijų fondus. Norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad privatus pensijų fondai rojaus žemėje nesukūrė ir priklauso taip pat nuo akcijų kursų sviravimų, o jie buvo pakankamai ryškus pastaraisiais metais. Taigi negalima pasikliauti vien tik tai privačiais pensijų fondais ir sistemomis. Anksčiau šiame parlamente vyko diskusija, <clears throat> kuria buvo bandama apginti valstybinius pensijų fondus dėl pensijų teisų perkelimo. Aš nemanau, kad parlamentas buvo dėl to kaltas, kad e, nebuvo užtikrintos atitinkamos galimybės, veikiau nebuvo galima susitarti su taryba, kuri, kuri laikėsi kitokios pozicijos. E, taigi mes savo pasiūlymus patikime ir dabar laukime atitinkamų žingsnių iš tarybos pusės dėl pensinio amžiaus, apie kurį minėjo kolegos. Manau, kad e, prasidės artimiausių laikų e, europinė diskusija šiuo klausimu ir ne vien tik tai valstybės narėse galėsime priimti atitinkamus sprendimus, kadangi spaudimas suvienodinti pensinį amžių yra pakankamai didelis, nors ir nėra prievolės visiems vienodų taisyklių šioje srityje laikytis. Noriu priminti diskusiją, kuri daug problemų sukėlė Vokietijoje, Prancūzijoje, kitose valstybėse. Ta diskusija neturėtų būti ideologinio pobūdžio. Vokietijoje veikiančios pramonės įmonės neįdarbina vyresnio amžiaus darbuotojų nei 50 metų. Būtų juokinga, jeigu mes dabar uh, lieptume e, ilgiau dirbti, turėdami omenyje, kad tokių darbo vietų paprasčiausiai nėra. Privalome užtikrinti mokymosi viso gyvenimo galimybę ir sveiko e, gyvenimo būdo skatinimo vykdyti. Iki priešingų atvejų mes negalėsime rimtai diskutuoti apie pensinio amžiaus padidinimą Skandinavijos valstybės taiko pakankamai lankščius modelius ir jos tikrai yra smarkiau už mus pažengusios į priekį šią sritį. Ačiū labai, Robertas. Ačiū. Prieš tai buvo keliamas klausimas, kokios papildomos vertės mes susilauksime E, keisdami tą sistemą ir priimdami savo sprendimus, ES sprendimus. Ir panašu, kad tos vertės mes vargiai ir sulauksime. Ir pensijų sistema įeina į subsidiarumo sritį, tą pabrėžia ir komisija. Būtent valstybės narės yra atsakingos už savo pensijų sistemas. Ir komisijos komunikate E, nėra kvestionuojamas nei, pavyzdžiui, socialinių partnerių vaidmuo, nei valstybių narių e, kompetencija šioje srityje ir nėra jokio ir nebus jokio vieningo modelio, kuris e, atitiks visų interesus. Apie tai yra rašoma ir žaliosios knygos pradžioje. Tačiau komisija taip pat norėtų eiti privatizavimo, pensijų sistemų privatizavimo kryptimi, kad būtų kūriama kuo daugiau privačių pensijos kaupimo fondų. Mes turime tikrai daugybę įvairių tarptautinių poveikio vertinimų, įvairių studijų, kurios įrodo, kad privatus pensijų fondai, privati pensijų kaupimo sistema vargiai ar e, geriau veikia nei valstybės pensijų sistema. Prieš dešimt metų e, socialinę, būtent valstybinę e, pensijų sistemą reikėtų pakeisti privačią pensijų sistemą, nepriklausomai nuo to, kokią finansavimo e, metodą pasirinktume. Tačiau e, neatsižvelgiant į finansavimo klausimą, į visuomenės senėjimo klausimą, tokie dalykai yra neįmanomi ir tai ir buvo įrodyta. Ir tai aiškiai paaiškėjo ir metų eigoje. Tad jau iškart buvo aišku, kad privat, privatus pensijų fondai nėra ta panacėja, kuri išgelbės valstybės ir pensijų sistema, sistema veiks tikrai e, idealiai. Taigi ir dabar žmonės yra tokioje rizikingoje padėtyje, kad jie moka įmokas į savo pensijų fondą, tačiau nežino, kas galiausiai iš viso to išeis, ką, ką jie gaus išėję į pensiją. E, Tad e, privatus pensijų fondai, kurie buvo laikomi tuo idealiu sprendimu, problemos sprendimu, aiškiai nepasiteisino, ypač e, iškilus ekonominiai kriziai ir ypač tose šalise, kuriuose e, pagrindinis pensijų sistemos, pagrindinė pakopa buvo būtent privatus pensijų, pensijinis draudimas. E, buvo akivaizdu ir akivaizdžiai matyti, kad e, kaip tik e, būtent privačioje pensijų sistemoje pa, pensijinės lėšos sumažėjo net iki 30 procentų, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Niderlanduose, Švedijoje. Tos valstybės ypač nukentėjo nuo šio pobūdžio reformos. Ir pabaigoje, ponia pirmininkė, noriu pasakyti, kad nesvarbu, kokią sistemą beturėtume. turėtume E, kaip sakoma, Bordo universiteto atstovo, e, mokslininko studijoje. Pensijų sistema yra finansuojama aktyviai dirbančių žmonių ir jos, tos pensijų sistemos privalumais naudojasi žmonės, kurie nedirba, o tai yra tiesiogiai susiję su tuo, kaip uh, ekonominis mechanizmas veiks ateityje. Tad kyla klausimas vėlgi, kodėl remiantis e, šią žaliąją knygą reikėtų um, ieškoti tų sprendimų. Juk uh, Iš tiesų, pensijų klausimas yra subsidiarumo principo klausimas ir mums nereikėtų nieko daugiau kurti ir galvoti. Ponas Kutaš, galbūt jūs neturėsite laiko apibendrinti viską, kas buvo pasakyta, bet bent jau keletą žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pasisakymus. Kaip matote, e, labai sunku rasti kažką bendro visiems ir išspręsti visų valstybių e, problemas, tačiau akivaizdu, kad subsidiarumo principas palies visus man, mūsų sprendimus, e, tačiau jeigu darytume šių diskusijų išvadą, tai pasakyčiau, kad jeigu kažko norime pasiekti, turime veikti. Negalime e, stovėti vietoje kadangi daugelis problemų, su kuriomis mes susidurėme, e, turi mažai sprendimų. Ir mes turime konstruktyviai svarstyti, e, ar galime rasti tinkamų sprendimo būdų. Esu įsitikinęs, kad tai yra sunkus darbas, tačiau bandyti verta. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju. Mūsų e, dar e, grafikas būtų toks. Gruodžio 8 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų pateikimo laikas. E, e, gruodžio 7, e, sausio 17 dieną Strasbūro sesijoje vyks aptarimas ir ekonomikos komitete balsuojama sausio 24 dieną, užimtumo komitete vasario 1 dieną ir E, galutinis sprendimas vasario antrojoje plenarinėje sesijoje. Dėkuoju. Dabar pereisime prie ketvirtojo darbo tvarkės e, punkto. E, iš vestinės finansinės priemonės pagrindinės sandorių šalis ir sandorių duomenų saugyklos. Pirmasis keitimasis nuomonės. Tai yra pono Langeno pranešimas. Aš padėkočiau pranešėjų ir suteikčiau jam žodį. Ponas Langenai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną pirmą kartą kalbėsime apie šią labai svarbę finansinio rinkų reguliavimo sritį, e, apie e, mm, išvestinės finansinės priemonės. Mes, e, parlamentas yra pateikęs savo nuomonės projektą ir patvirtinęs tą nuomonę ir tenai išdėstęs įvairius šios klausimo aspektus. Pirmasis, e, pirmoji diskusija apie e, komisijos dokumentą pateiktą šią temą numeris 484. Ir šis, e, ši tema yra labai plačiai išdėstyta, atsižvelgiant ir į parlamento pastabas. E, buvo stengiamas ir parlamente sutarti dėl esminių, svarbiausių klausimų. Ir jūs turbūt, ponė pirmininkė, prisimenate, kaip mes aktyviai diskutavome ir ginčijomės dėl pagrindinių dalykų. Tačiau dar lieka neišspręstų klausimų. Ir e, norėčiau pateikti, pakartoti keletą iš jų. Pirmiausia, Šis pasiūlymas e, e, buvo svarstomas ir per didžiojo dvidešimtuko e, susitikimą 2009 m. rugsėjo mėnesį, kur buvo kalbama, kad reikia siekti skaidru, didesnio skaidrumo išvestinių finansinių priemonių rinkose, kad būtų sustiprintos finansų rinkos ir būtų sumažinta busimų finansų rinkų rizika. Taip pat yra nuspręsta, kad reikia nustatyti pagrindinius standartus, taisyklės e, pagrindiniams sandorio šalims ir atsižvelgti kiek įmanoma bendresnio pobūdžio metodą E, tai yra priimti e, tas taisyklės, kurios būtų koordinuojamos e, su visomis valstybėmis narimis, tarp visų valstybių narių ir taip pat ir atsižvelgti ir iki savo šalis partnerės, kitas pasaulio šalis, kaip Junktinės valstijas, pavyzdžiui. Tokios taisyklės buvo pasirašytos Barack Obamos birželio mėnesį ir joms įgyvendinti buvo numatytas dviejų metų laikotarpis. Didžiojo dvidešimtuko susitikime buvo nuspręsta iki 2012 metų, 12, 12 e, e, metų pabaigos e, leisti įsigalioti toms taisyklėms. Tai reiškia, kad mes dar turime šiek tiek laiko. Pirmiausia, reikia patvirtinti parlamentui ir tarybai reglamentą ir taip pat paskirti E, priežiūros institucija, kuri tinkamai e, prižiūrėtų tų taisyklių įgyvendinimą ir jų laikymasi. Ir jau iš karto galiu pasakyti, kad dar prieš prasidedant vasaros atostogoms 2011 metais visą tai reikia būti atlikus. Taigi ne vėliau kaip iki Liepos pirmosios, e, kurioje nors Strasbūro sesijoje reikia priimti atitinkamus sprendimus. Klausimas, e, kiek e, yra suderinamos mūsų pozicijos su jungtinėmis valstijomis, dar nėra visiškai atsakyta į šį klausimą, kadangi mes vis dar turime išsiaiškinti padėtį, sulaukti ekspertų išvadų, e, kai kalbame apie jungtinių valstijų ir ES komisijos siūlomų nuostatų suderinamumą. Vakar buvo e, pranešta, kad iki sausio pabaigos e, komisija pateiks savo išvadas. Šio pasiūlymo esmė yra e, išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos klausimas, transakcijų, tai yra sandorių registro įkūrimas ir taip yra siekiama e, kiek įmanom, užtikrinti kiek įmanoma veiksmingesnį e, švestinių finansinių priemonių veikimo mechanizmą. Ir e, reikia sukurti privalomus techninius standartus, pagal kuriuos būtų prižiūrimi ne biržos investinių finansinių priemonių um, um, veikimo prižiūrimas veikimas. Ir e, taip pat e, reikia prižiūrėti transakcijas, kurios vykdomos su išvestinėmis finansomis priemonėmis. Ir kalbama ir apie infor, tai atitinkamos informacijos ar ataskaitų teikimo prievolę e, sandorių registrui. regu, šios, būtent šios fin, išvestinių finansinių priemonių rinkos reguliavimo institucijos turi įgyti ir visiškai e, laisvą mandatą, vis, visus įgaliojimus, kurie leistų joms e, tinkamai prižiūrėti šią e, finansų rinkos dalį. Ir jeigu E, tos taisyklės netaik, bus netaikomos tam tikroms išvestinėms finansinėms priemonėms, jų tam tikrai kategorijai, tuomet e, bus taikomos rizikos mažinimo priemonės, o ne finansų institucijoms, e, tai ataskaitų teikimo prievolė yra taikoma tuo met, kada, kada yra peržengiama tarp, tam tikra tarpuskaitos riba ir komisija pateikė e, tam tikras e, ribas, tai yra dviejų tipų ribos numatytos komisijos dokumente, tačiau apie jas dar nėra nieko išsamaus pasakyta, dar nėra nustatyta jokių konkrečių kriterijų, kuriuos galėtų apsvarstyti e, ekspertai ir būtų, kurios būtų galima įtraukti į reglamento projektą. Taigi tas kelias dar yra gana ilgas iki šiol e, dar niekas nėra pateikęs pasiūlymų šiuo klausimu. Remiantis komisijos pasiūlymų įmonėms, finansinėms įmonėms turėtų būti sudaryta galimybė e, pasinaudoti savo e, komercinę veiklą, mažinant riziką ir tai turėtų būti taikoma, tokia, veikl, tokia galimybė turėtų būti e, naudojamasi nekalbant, netaikant tos e, minėtos ribos principo. E, visa informacija apie vykdomas transakcijas turi būti teikiama registrui, sandorių registrui. Ir tai turi, turi galioti visoje Europos Sąjungoje. 2007-2008 metais e, mes e, su šią problemą buvome susidūrę, e, kalbant apie mūsų santykius su jungtinėmis valstijomis, kadangi jungtinėse valstijose pagal jų įstatymus tokias, tokių finansinių įmonių veiklos dalis visoje rinkoje sudarė iki 80 procentų ir todėl kilo klausimas, ar, e, ar reikia Europos Sąjungai nuosavo e, konkrečiai Europos Sąjungos sandorių duomenų saugyklos registro, e, kuris padėtų užtikrinti konkurencingumą šių švestinių finansinių priemonių rinkoje kad Europos priežiūros institucijos turėtų e, vis, visokiojopą prieigą prie tokios saugyklos. Ir dalyvavau diskusijose su daugeliu ekspertų, e, taip pat su kolegomis iš jungtinių valstijų ir e, kiek man tai manoma suprasti, manyčiau, kad E, iš tiesų, Europos e, sandorių duomenų saugykla yra privaloma, e, ją būtina kurti tokią. Ypač svarbu e, užtikrinti, kad išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, e, e, su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis e, dirbančios finansų institucijos e, užtikrintų savo rizikos mažinimo priemonės, e, užtikrintų pakankamą kapitalizaciją, kad nebūtų daroma neigiama įtaka kitoms e, finansinės rinkos dalims, kitiems segmentams. Ir tokios nuostatos turėtų būti įtrauktos į tokių finansinių institucijų valdybos valdymo taisyklės. Reglamente yra e, nustatoma pen, bent 500 milijonų eurų nuo savo kapitalo e, privalomas e, minimal, minimali vertė. Ir Europos komisija taip pat turi, būt, turi apsvarstyti sąveikos klausimą, kuris taip pat labai svarbus. Yra būtina gauti priežiūros institucijos leidimą E, tiem, to, tiems finansų, e, toms finansų institucijoms, kurios nori e, priimti sąveikos susitarimą. Kadangi sąveikos, vykdant sąveiką, kyla papildoma grėsmė finansų rinkoms tokių e, sąveikos susitarimų e, e nominalinė e, apimtis iki 2009 metų pabaigos buvo 615 bilijonų dolerių. Ir e, e, jeigu yra bendradarbiaujama šioje srityje tarp valst, mažesniųjų valstybių narių sąveikos srityje, tuomet E, galima pasinaudoti turimais rezervais ir turimomis, e, turimomis e, lėšomis, ištekliais daug lankščiau ir paprasčiau negu, pažiūrėjau, bendradarbiaujant didžiosioms valstybėms narėms. Aš jau sakiau, kad esminį vaidmenį atlieka, kaip, jau, kaip sakyta, sandorių duomenų saugyklos. E, čia kyla taip pat nemažai klausimų. Pirmiausia, Europos priežiūros institucijos turi gauti e, mm, visą reikiamą informaciją, taigi turėti visišką prieigą prie visos reikalingos informacijos. Ir čia automatiškai kyla ir duomenų apsaugos, e, informacijos skaidrumo e, klausimas. Yra labai svarbu, kad informacijos saugumas, informacijos saugojimo saugumas būtų užtikrintas visais etapais. E, šio klausimo nereikėtų nuvertinti. Tai pasakytina apie būtent šių registrų funkcionavimą. Šiuose registruose taip pat būtina užtikrinti deramą informacijos apsaugą. Iš esmės šis e, projekto pasiūlymas yra sveikintinas, kadangi jame buvo atsižvelgta į daugelį Europos parlamento pasiūlymų, bet taip pat ir e, čia yra atsižvelgiama į tarpuskaitos prievolės ir informacijos skaidrumo ir tarpuskaitos vykdymo skaidrumo e, klausimus ir jų svarbą. E, čia yra taip pat ir labai svarbus ir gana ginčytinas klausimas, dėl kurio nuolat e, diskutuoja Europos parlamentas ir komisija dėl e, deleguoto teisės akto, kiek jį reikėtų perkelti į komisijos kompetenciją, apie tai dar reikės padiskutuoti. Iš dalies tai yra pateisinama, kadangi e, kai kalbame apie teisės taisyklės ir poveikio vertinimo atlikimo būtinybę tai komisijai tokios, tokių, prie, tokių e, įgaliojimų reikia. Tačiau e, nežinau, ar to, tuos įgaliojimus reikėtų suteikti jai tokiu mastu, kaip yra kol kas numatyta šiame dokumento projekte. E, darbų grafikas yra numatytas taip, kad ekonomikos reikalų komitete pranešimas bus e, m, pateiktas. E, sausio pabaigoje, vasario pradžioje, nes mes dar turime sulaukti ir ekspertų išvadų ir jas įtraukti į savo pranešimą, iki Liepos mėnesio reikėtų pabaigti visus e, e, savo darbus parlamente, turiu omeny e, pranešimo pateikimą ir patvirtinimą. O kalbant apie mano kolegas ir jų darbą, apie mūsų bendrą darbą. Mes e, dalyvavome daugelį diskusijų šiuo klausimu ir sulaukėme labai daug įvairiausių pasiūlymų, nors jų ir neprašėme. Mūsų šešėliniai pranešėjai ir jų darbuotojai buvo informuoti pakankamai apie viską, kas turėjo būti, e, kas buvo, kas turėjo būti apsvarstyta. Ir taip pat buvo išdėstyti klausimai, pateikti klausimai ir tie klausimynai buvo išsiusti visoms suinteresuotoms šalims. Ir sulaukime atsakymų iki praėjusios savaitės. E, klausimai buvo susijęs su e, taikymos ryties, e, apriep, e, taikymos ryptimi, kalbant apie antrąjį straipsnį. Pirmąjį straipsnį taip pat apie nediskriminacinę prieigą prie pagrindinių sandorio šalių dokumentų informacijos, taip pat dėl informacijos ir tarpuskaitos ribų kaip kriterijų, dėl gerinimo pasiūlymų dėl e, priežiūros, vykdant e, e, išvestinių finansinių priemonių vykdymo priežiūrą, taip pat priežiūros institucijų prerogatyvos šioje srityje. Taip pat suderinamumas su jungtinių valstybių vadinamoje Dodd-Frank aktu ir ES santykiais su trečiosiomis šalimis šioje srityje. Taip pat e, klausimas susijęs su sisteminėmis rizikomis, taip pat e, e, kaip turėtų atrodyti sandorių duomenų saugykla, jos struktūra, kaip turėtų būti vykdomas apsikeitimas duomenimis, remiantis keliais reglamento straipsniais. Ir paskutinis klausimas buvo susijęs su bendru projekto įvertinimu ir iki vakar, vakaro mes sulaukėme atsakymų į šį klausimyną, kurių buvo 49. 45 iš jų buvo labai išsamus, e, tačiau jų mes dar neturėjome galimybės įvertinti ir išsamei išanalizuoti. E, juos atsiuntė e, valstybių narių ekspertai, nevyriausybinės organizacijos, tarpuskaitos e, įmonės, fina, įvairios finansinės institucijos, pensijų fondai, nekilnojamo turto fondai ir kai kurie bankai. Iš dalies tokia, savo poziciją, savo nuomonę pateikė ir atskiros įmonės, konkrečios įmonės. Ir kai tik mes atliksime pirmąjį e, šių e, atsakymų, pirmąją analizę, tuomet pateiksime ją ir mūsų tinklalapyje. Ir visi, kurie turės, e, kurie, mm, kurie domisi šiais atsakymais, turės galimybę juos taip pat apsvarstyti ir išanalizuoti kalbant apie tarybos darbo grupėje vykstančias diskusijas, Šiuo metu iki šiol vyko trys tokie, tokie susitikimai ir po kalėdų įvyks ketvirtasis. Belgija, pirmininkaujanti valstybė, pateiks savo pirmąją, pirmasias išvadas. E, ten bus ypač didelis dėmesys kreipiamas į centralizuotą tarpuskaitą, tai yra prievalė vykdyti tokią centralizuotą tarpuskaitą ir e, nustatyti konkrečius atvejus, kada jinai yra privaloma, kada ji turėtų būti taikoma. Taip pat buvo, bus kalbama apie e, du skirtingus metodus iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Taip pat svarstyti klausimai apie e, finansų rinkai nepriklausančiams e, institucijoms, institucijas, kurios vykdo išvestinių finansinių priemonių e, e, operacijas. E, Taip pat buvo svarstomi ir pagrindinių sandorių šalių stebėjimo priežiūros klausimai. Taip pat buvo apsvarstytas ir ESMA, tai yra Europos sisteminės rizikos valdybos vaidmens e, e, vaidmuo apsvarstytas, kadangi e, čia šioje srityje dar yra tam tikrų problemų, su kuriamis susiduria ši valdyba. Buvo svarstomas klausimas, kas būtų, jeigu esma kolegija nesutartų, ne, nebūtų vieningos nuomonės vienu ar kitu klausimu, galbūt ji būtų pernelyg didelė ir pagaliau e, kokio, kokie įgaliojimai būtų suteikti šiai e, institucijai, ar būtina gauti bankų licenciją. E, kai kalbame apie finansų institucijas, e, kurios veikia e, išvestinių finansinių priemonių srityje. Kalbama apie prievalę toms institucijoms gauti Centrinio banko licenciją, Europos Centrinio banko licenciją arba e, užtikrinti prieigą prie e, Centrinio banko likvidumo arba patikimo komercinio banko likvidumo. E, Komisija taip pat pateikia pasiūlymus, kurie e, yra labai panašus į tuos, e, kurie yra patvirtinti Junktinėse valstijose taryboje buvo svarstomas ir sąveikos klausimas, ir e, sandorių duomenų saugyklos klausimas. Aš manau, kad čia mes laikomės gana panašios pozicijos ir komisija, ir taryba, ir parlamentas, manyčiau, iš tiesų e, pasieks visai neblogą kompromisinį sprendimą. Dėkuoju, kad taip ilgai manęs klausėtės ir tikiuosi, kad pateiksite ir savo pasiūlymą. Ačiū. Much, uh, for... Dėkuoju už jūsų pristatymą. Jūs pristatėte, uh, ko, kokioje mes esame padėtyje lyginant su ankstesniu pranešimu. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjui, kadangi Leonardo nėra žodis Udo. Ačiū, mėly kolegos. Šešėlinis pranešėjas Leonardo Domeničių dėl oro sąlygų negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje. Mes norėtume padėkoti pranešėjui už jo išsame ir aiškę nuomonę diskusijų pradžioje. Socialistai ir demokratai gali pasakyti, kad pritarė jo pasirinktam požiūriui į temos svarstymą, tačiau kolega Langenai, mūsų pritarimas jums galios tik tai iki to laiko, kol jūs laikysitės atitinkamos reglamentavimo struktūros ir <clears throat> esame patenkinti, kad tai yra reglamento, o ne rezoliucijos projekto pasiūlymas. Reikia kreipti dėmesį į komitologijos proceso taikymo pasiūlymus. Mūsų nuomonė šis procesas yra taikomas per daug plačiai, mes nenorime atsisakyti atitinkamų įgaliojimų, kuriuos turime, tačiau savo metu mes jau pastebėjome rengiant savo iniciatyvos pranešimą, kurį kolega Langenas taip pat rengė. Mes nenorime, kad žaliavų rinkos, paskolų draudimas, šios rytis nebūtų išskiriamos. Leidimų išdavimas neturėtų būti per daug sudėtingas. Pritarėme esmą įtakos stiprinimui nenorime, kad esmo vaidmuo sumažėtų dėl pagrindinių sandario šalių. Jos turi būti pakankamai e, likvidžios, tiek turint omenyje valstybinės centralizuotas rinkas, tiek privačias rinkas, tačiau turime kalbėti dar su kitais šešėlės pranešėjais apie tai, koks turėtų būti deramas nuo savo kapitalo lygis. Kalbant apie sankcijas, čia taip pat svarbus bus esma vaidmuo tam, kad sudarytume vienodas veiklos sąlygas visiems dalyviams, nefinansinių institucijų vaidmuo, taip pat ir šioje srityje siūlyčiau orientuotis į tam tikrus rizikos aspektus ir ne skelbtume jau iš anksto šios srities visiškai nerizikinga, kalbant apie santykius su JAV ir juose galiojančius teisės aktus pritarėme kolegos Langeno pasiūlymui, taip pat kaip ir pritarėme jo požiūriui turėti e, galimybę ES įtakoti sandorių duomenų registrą, jį formuoti. Mes tikimės konstruktyvios diskusijos ir pakankamai rimto rezultato. Ačiū. Paskalis. Je suis tellement habitué à parler après les libéraux que supratęs kalbėti po liberalų atstovo pasisakymo. Nenorėčiau piknaudžiauti kalbėjimo laiku, ponai Langen ir Bulman kalbėjo pakankamai daug. Ir mes iš esmės pritarėme jų nuomonė, galbūt tris aspektus dar norėčiau paminėti. Pirmiausiai, kalbant apie galimybę pasinaudoti centrinių bankų likvidumo paramą, jeigu mes e, nepaskirstysime deramai rizikos, dėl ko ir kilo ši finansų krizė, ir jeigu ją koncentruosime, tuomet e, manau, kad e, pagrindinis sandorio šalys turėtų galimybę pasinaudoti centrinių bankų likvidumo lėšomis. Ir šis klausimas bus vienas svarbiausių mūsų diskusijos eigoje. Taip pat Paus Langenas minėjo tarpusavio saveikumo aspektą, apie tai šiuo metu nenorėčiau išsameu kalbėti, tačiau jeigu mes siekiame labiau koncentruoti riziką, kad galėtume ją geriau įvertinti, tuomet pagrindinių sandorio šalių tarpusavio saveikumą užtikrinant yra labai sudėtinga įvertinti sisteminės rizikas, kadangi reikia atitinkamą rizikos laipsnį priskirti skirtingoms pagrindiniams sandorio šalims. Todėl nežinant, neturint atitinkamų kriterijų, negalime to padaryti, mes turėtume dėl to priboti tarpusavio saveikumą. Jeigu to nedarome, tai numatyti pakankamai rimtas prievalis. Trečias aspektas susijęs su esma vaidmeniu. Mūsų institucija, Europos parlamentas didžia balsų daugme pasisakė už tai, kad finansų priežiūros paketas apimtų kaip įmanoma daugiau sričių ir būtina europinių lygmenių sukurti rimtą priežiūros instituciją, todėl būtų logiška, kad ESMA tiesiogiai prižiūrėtų pagrindinių sandario šalių veiklą ir kad to nedarytų kokia nors tarpinė institucija, jeigu dar leisime taikyti e, tarpusio saveikumą tarp pagrindinių sandario šalių, tai e, dar labiau padidėtų tiesioginės priežiūros būtinybė, kalbant apie pagrindinių sandario šalių tarpusavio konkurenciją. Turėsime iš šį klausimą atkreipti dėmesį diskusijos eigoje, tačiau savo ankstyvos pranešmėjus jau atkreipėte į tai dėmesį. E, nes mano nuomonė tarpusavėje neturėtų konkuruoti tie elementai, kurie apsaugo sistemą nuo per didelis e, rizikos, tai yra užtikrina tam tikrą kapitalo lygmenį, e, žalos garantijų, e, draudimo lygmenį Šie elementai neturėtų tarpusėje konkuruoti, konkuruoti būtų galima leisti kitose sritise, apie tai aiškiai kalbama reglamente ir e, esma turi aiškiai kontroliuoti šios dalykus, siekiant e, sumažinti rizikos apimtis šiomis mintimis, norėjau su jomis pasidalinti, esu tikras, kad joms pritartų dauguma posėdėje dalyvaujančių kolegų. Tikiuosi, kad pranešimas sulauks daugumos palaikymo, tačiau dėl kai kurių aspektų, pavyzdžiui, saveikumo ir esma vaidmens su taryba kils nemažai diskusijų. Ačiū. Okay. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Manau, jo įžanga buvo labai išsami ir padengė visas svarbiausias temas, todėl e, norėčiau pagirti už naują darbo metodą, tą anketą. Tai yra tikrai nuostabu. Aš e, labai norėčiau vėliau matyti atsakymų suvestinė. Tai yra tikrai puikus būdas surinkti nuomonės. Ir aš e, suprantu, kad dažnai mes esame prieš pastatomi dėl skirtingų politinių e, pažiūrų. Taigi e, jūs tikrai puikiai įtraukėte į darbą ir šešėlinius pranešėjus ir sveikinu jūs pasitelkus tokį puikų darbo metodą. E, taigi keletas pagrindinių e, pastabų. Man tai puikus pavyzdys, kaip galima surenkti tokias išsames diskusijas su suinteresuotomis šalimis. E, tačiau e, nebiržos išvestinių finansinių priemonių savoka turėtų e, apriepti visas išvestinės finansinės priemonės, kuriuoms turėtų būti taikoma tarpuskaita. G20 susitikime apie tai taip pat buvo kalbama. Taigi, turėtume susitelkti ne tik nebiržos išvestinės finansinės priemonės, bet į visas išvestinės finansinės priemonės. Manau, kad e, tokiu būdu dokumentas galiausiai e, taps daug svaresnis. Daug dar darbo reikėtų nuveikti, e, kad sistema veiktų patenkinamai. Išdo funkcijos bendrovėse neturėtų būti platesnės nei nei turėtų būti iš esmės, o energetikos e, sektorija e, jų sandoriai gali būti laikomi išdo sandoriais. E, tačiau nemanau, kad jų kai kurie sandoriai gali būti priskirti tokio tipo sandoriams. Taigi turėtume pažiūrėti, kaip tai e, apibriežti savo taisyklėse, būtent šiame reglamente. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie investuotojus ir apie investuotojų susirūpinimą ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir visoje Europoje. Idėja, kad turėtume leisti atskirimą E, aukščiausių lygmenių, jeigu klientas nori mokėti pagrind, papildomą mokestį, kad jo lėšos būtų atskirtos nuo kitų klientų e, lėšų, tai aš manau, kad e, neturime versti centrinių sandorių šalių to nedaryti. Ir aš manau, kad turi būti E, galimybę sustabdyti tokius e, veiksmus e, kainų, kainodaros priemonėmis. Na, o dabar dėl turto tipų. Centrinėms sandorio šalims, jų klientams, draudimo bendrovėms, pensijų fondoms turėtų būti galimybė E, nustatyti įvairius garantinius mokės, e, garantinės įmokas. Tačiau tai turi būti siejama su turto tipu. Šiuo metu mes gauname labai neaiškų signalą, e, ką, apie kokius klientus mes kalbame ir kas jiems yra priimtina. Ir aš manau, kad turėtume pasiekti pusės, pusiausviros e, apie, e, e, tarp skaidrumo ir sisteminės rizikos pavojų. Ir jeigu pavojaus nėra arba pavojus yra labai skirtingas, pavyzdžiui, už, užsienio valiutos priekybos rinkose, galbūt nereikėtų taikyti tų pačių taisyklių kaip visoms kitoms išvistinėms finansinėms priemonėms. Ir aš manau, kad turėtume panagrinėti Mm, tai siejant su skirtingomis turto klasėmis, kadangi rizika gali būti labai įvairi. Aš visiškai sutinku, kad ES turi vykti bendradarbiavimas šioje srityje ir būtinas dialogas, tačiau mes e, e, atskiriame nebiržos išvestinės finansinės priemonės su e, kitais ramščiais. E, tai yra visiškai kitas aspektas. Manau svarbu, kad neįsivarytume savęs į kampą. Mes turime užtikrinti, kad mūsų finansinės priemonės būtų jomis tinkamai priekiaujama. Ir turime užtikrinti, kad mūsų e, teisės aktai E, neatsidurtų jungtinių valstybių situacijoje. E, e, suprantu, kad yra šiek tiek susirūpinimo, kad jeigu dirbama su jungtinių valstybių sandario šalimi arba Europos kokią nors finansų instituciją priekiauja jungtinių valstybių akcijomis, kokios taisyklės tada bus taikomos europinės taisyklės ar jungtinių valstijų, Europos, te, e, jungtinių valstijų teisės aktai. Taigi čia yra šiok, šioks toks, to šiokia tokia painiava priklausomai nuo to, su kuo jūs kalbate. Jeigu kalbate su jungtinių valstijų atstovais, e, nuomonė jų yra vienokia, o Europos reguliuotojų nuomonė yra kitokia e, būtina Europos e, lygmens priežiūra visų pagrindinių sandorių e, šalių esančių Europoje. E, žinoma, Junktinėse valstijose taip pat yra pagrindinių sandorių šalių ir mes turime visame pasaulyje turėti vienodą ekspoziciją riziką šiuo požiūriu. Taigi šią natą norėčiau baigti savo pasisakymą ir pasakyti, kad mes tikrai e, e, judame e, tinkamą linkme ir turime dirbti taip toliau, kad parengtume tinkamą gerą reglamentą šioje srityje. Dėkoju, Kei. Okay. Aš tiesą sakant esu Alde frakcijos šešėlinė pranešė ir nutariau šiek tiek palaukti atidėti savo e, pasisakymą. Aš iš esmės sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, komisijos siūlymas yra e, tinkamoje e, dvasioje parengtas ir numato eilę e, puikių priemonių. Tačiau yra keletas ryčių, kurios dar turėtų būti išaiškintos ir toliau išvystytos. Kai kurios jų buvo paminėtos ankstesnių kalbėtojų. E, kas dėl centrinių sandorių šalių ir jų tarpuskaitos, e, manau, čia reikėtų daugiau nuorodų kalbant apie tai, kam galėtų būti taikoma tarpuskaita e, e, ir nemokumo e, situacijų valdymas, turint galvoje galimybę pasinaudoti centrinio banko likvidumo pagalba. Aš manau, mes, to, mes tikimės, kad pagrindinės sandorio šalis E, turėtų būti savarankiškos, o ne e, e, siekiame sukurti tokią sistemą, kad pagrindinės sandorio šalis bet kokiu probleminiu atveju iš karto kreiptųsi į centrinį banką ir naudotų mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi, kritinių e, situacijų valdymas turi būti labai aiškiai reglamentuotas. Mes juk nedarome situacijų labiau užtikrintomis vien tai sakydami. Mes turime e, panagrinėti, kokie sandoriai e, turėtų, kokiems sandoriaus turėtų būti taikoma tarpuskaita. Ir jeigu mes paprašytume, e, kad Europos vertinių popierių rinkos institucija už tai būtų atsakinga, tai būtų nelabai e, e, teisinga. Aš manau, kad turėtume išspręsti išskirtinių licenzijų klausimą ir manau, kad neturime diskriminuoti e, įvairių e, sandorių šalių. Kas dėl sąveikos, tai čia yra sudėtingas klausimas, tačiau mes turėtume to siekti ir daryti tai labai apdairiai, e, tačiau daryti tai valdydami ir ribodami riziką kad neatsilieptų mokesčių mokėtojams. O kas dėl ataskaitų teikimo ir duomenų teikimo, e, manau, kad turime e, mm, teikti ataskaitas apie išvestinės finansinės priemonės, nebūtinai apie visus e, sandorius. Kad neatsidurtume tam tikro valdžios žaidimo užburtame rate. Kaip jau Kei akivaizdžiai minėjo. Mes negalime, e, negalime užmerkti akį akių ir turime galvoti apie tai, kad e, e, finansiniai subjektai e, vykdo tarptautinius sandorius ir čia gali būti įvairiausių dviprasmybių dėl jurisdikcijos. Taigi, duomenų rinkimas taip pat turėtų būti lydimas tam tikrų techninių patvarkymų, techninių priemonių, kad surinkti duomenys galėtų būti e, tinkamai panaudoti, nes priešingų atveju jų rinkimas būtų beprasminis. O dėl e, Maronė atvejo. E, tai Europos vertinimo popierių rinkos institucijos vaidmuo čia turėtų būti išsameu išaiškintas. E, jau minėta dėl e, išimčių kai kurių turto klasių, tai manau, kad e, čia turėtume panagrinėti plačiau šį klausimą po rizikos valdymo antraštinę dalimi. Taip pat labai svarbu e, sąsajos su kitais teisės aktais. Šiuo atžvilgiu e, turiu galvoje labai svarbus aštuntasis reglamentos straipsnis. Kai kalbame apie kapitalo reikalavimų direktyvą, tai būtina į ją atsižvelgti ir taikyti vienodus e, reikalavimus kaip ir MIFID direktyvoje. E, daugiau ne, nekalbėsiu, kadangi daugelis dalykų jau buvo minėta. Dabar dar yra e, sąrašas norinčių pasisakyti. Ponas e, Čentis, prašau, pirmasis toliau GUE frakcijos vardu ir keletas kitų kolegų. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip sakėte, Kalbu pono Klotės vardu. Jis yra šešėlinis pranešėjas mūsų frakcijoje. Jam nepavyko čia laiku ateiti. Todėl turiu kalbėti aš. Per šią pirmąją diskusiją tokių svarbių klausimų pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Langenui už didelį nuveiktą darbą. Noriu pasakyti, kad mūsų diskusijos dėl komisijos pasiūlymo rodo, kad komisija ko gero ne visiškai suprato ar norėjo suprasti, kaip reikėtų svarstyti šį klausimą. Tai yra labai svarbus politinis klausimas. Šios diskusijos, remiantis komisijos pasiūlymų, negali būti vykdomos tinkamai, jeigu komisija užmiršta, kad mes dabar esame atsidūrę globalioje krizėje vis, visos Europos daugelio valstybių žmonės E, kenčia nuo tos krizės. Ir tai yra sėtina su krize finansų rinkose. Paminėkime Graikiją, Airiją ar dar kokias nors valstybės. Mafijozų veiksmai finansų rinkose. Ir panašu, kad komisija šito nesupranta ar suprasti nenori. Ir nori nustatyti gana lankščias stebėjimo priemonės kurias būtų galima taikyti taip ir kitaip. Taigi komisija, komisijos požiūris yra tikrai kitoks negu mūsų. Na, bet aš sutinku, kad yra būtina imtis esminių priemonių, e, turėti kažkokią centrinę priežiūros tarnybą, tačiau tos priemonės turėtų būti labai griežtos. Ir jei tos pagrindinės sandorio šalis vaidins e, tokį vaidmenį, koks yra numatytas dokumento projekte, kad būtų užkirstas kelias naujai kriziai. Tai bus, bus gerai, bet jeigu jos, jų vaidmo bus toks, koks yra, e, kokio nori komisija, tuomet aš manyčiau, kad mes galime, neišvengsime tikrai sudėtingų padarinių. Uh, E, šios taisyklės turėtų apimti įvairiausias finansų priemonės, turi, tai turi būti reguliuojama labai griežtai ir apie tai kalbama nuolat pastaruoju metu ir aš sutinku, e, manau, kad visi su tuo sutinkate. Ta griežta kontrolė, griežta priežiūra, kurią mes siekiame nustatyti, turi E, į ją turi būti įtraukto, įtrauktos ir trečiosios šalis. Jeigu to nepadarysime, tuomet atsiras e, tam tikri iškraipimai, e, disbalansas. Taigi tą finansinę veiklą reikia prižiūrėti e, tokią prerogatyvą suteikiant vienai centriniai Europi, Europos priežiūros institucijai. Mm, noriu papildyti kitus, e, taigi taip aš norėjau papildytis prieš tai kalbėjusiosius ir ypač šešėlinį pranešėją ir pagrindinį pranešėją. Dėkoju. Next. Ačiū, panas Skina. Uh, Norėčiau padėkoti Vetneriui Langenui už atliktą darbą. Norėčiau tris aspektus paminėti ypač leidimus išduodamus pagrindiniams sandorio šalims. Ir komisija bent jau yra dabar parengusi tinkamą dokumentą dėl bendros nuomonės, kuri turi būti priimama vienbalsiai, tačiau dažnai vienbalsiai yra pakankamai sudėtinga dėl ko nors susitarti ir e, tik tokiu atveju esma turėtų įsikišti e, e, pasiūlymas priimti rezultatus ir nutarimus paprasta kvalifikuota balsų dauguma juda atitinkama linkme stiprinant centrinių bankų vaidmenį ir esma vaidmuo šiuo atveju tikrai būtų labai menkas. Taigi mes pirmiausiai turime bendrą nuomonę priimti ir turime atkreipti dėmesį į atitinkamas procedūras, dėl kurių balsavome jau šiame parlamente tam, kad būtų sudaromos sąlygos kolegijoje priimti atitinkamus sprendimus. Manau, kad pirm, mums pakaktų prieš bandant, bandant išrasdinėti kažkokius naujus sprendimus, e, e, pirmiausiai to, kas jau yra patvirtinta ir yra žymiai paprasčiau. Taigi man tikrai nepatinka komisijos bandymai per e, galinės duris prastumti sprendimus, kurie yra neprimtini parlamentui. Taip pat prim, turėtume atkreipti dėmesį į ilgalaikių santaupų klausimą. Apgailestauju, turėdamas pasakyti, kad e, kai teisingai atkreipė dėmesį į ilgalaikių e, santaupų tarpusio sąsajas su e, pensijų mokėjimo problemomis. Kai kurie čia veidmainiauja, bandydami kalbėti, kad mes turime elgtis proeuropietiškai, europietiškai E, tačiau kita vertus tuo pačiu metu reikalauja išimčių savo šalių įmonėms. Manau, kad e, čia mes turime kalbėti apie tam tikrą kompromisą Wernerį ir turėtume bandyti jo siekti. Ačiū Viki dabar. Ačiū labai, dėkoju Werneriui už tai, kad e, išklausai visų nuomonių du techninio pobūdžio aspektus norėčiau paminėti susijusius su mm, kapitalo, nuo savo kapitalo dalies mm, direktyva, taip pat e, koks turtas e, turėtų būti e, lik, laikomas likvidžiu, sudarant dvi šalius sandorius arba daugia šalius sandorius dėl atitinkamų direktyvų vyko diskusija, koks bankų turtas turėtų e, būti laikomas likvidžiu. Žinote, kad e, naujieji Bazelio e, direktyvos reikalavimai teigia, kad pagal juos visame pasaulyje nėra pakankamai likvidaus turto, kad būtų galima atitikti šios reikalavimus. Taigi Todėl mes turime diskutuoti apie įvairias e, obligacijas, e, garantijas ir panašiai. Ir e, taip pat prekyba, tai yra išvestinių finansinių priemonių sandariai. Taip pat klausimas, ar galėtų tapti likvidžių turtu. Manau, kad e, turėtume užtikrinti atitinkamo lygio diskusiją ir e, pamastyti apie e, šių rimtų pokyčių poveikį visai ekonomikai. Kitas klausimas yra susijęs su diskusijomis dėl kapitalo reikalavimo ir e, su įmonėmis bei jų turtu. Šiuo atveju mes turėtume pasirinkti kitokį požiūrį nei JAV, nes e, JAV išvestinių <clears throat> finansinių priemonių likvidumo rinka yra žymiai didesnė Europoje tokia likvidi išvestinių finansinių priemonių rinka neegzistuoja. Tai yra pakankamai sudėtingas techninio pobūdžio klausimas, tačiau e, yra labai svarbus šiuo požiūriu, todėl manau, kad e, už šį klausimą atsakingas komisijos narys turėtų e, susėsti su mūsų atstovais tam, kad Europos įmonės e, galėtų geriau jaustis dabartinėje padėtėje. Kaip matote, atvyko komisijos narys ir tikiuosi, kad greitai baigsime diskusiją šio klausimu. Turiu atsiprašyti. E, komisaro, kadangi jau aplaiščiau jį dabar ką tik tai vienu iš mūsų mineralinio vandens butelių. Atrodo, aš paskutinis pasisakantis ir aš pabandysiu e, kalbėti trumpai, kad komisaras galėtų laiku pradėti e, mūsų diskusijas. Norėčiau padėkoti ponui Langenui, parengus pranešimą tokią sudėtingas te, e, tema ir jis tikrai pasitelkė naują konsultavimus metodą, tai yra nuostabu. E, aš norėčiau e, pakalbėti apie tris dalykus taikymo e, sritį. Mes jau pastebėjome, kad daugelis skundėsi dėl lobistų, dėl taikymos ryties. Ir aš manau, kad taikymos rytį turėtume padaryti kaip galima platesnę kad niekas nedvėjotų dėl reguliavimo ir darytų tai, kas turėtų būti padaryta. Ir mes matome, kad komisijos siūlymas yra puikiai subalansuotas ir yra teigiamas ir tai yra visiškai normalu, kadangi e, jis yra pagrystas labai tvirtų pagrindų ir e, pono Langeno pranešime sakoma, kad Europos vertybinių popierių rinkos institucija turi turėtų, e, turėti aišku vaidmenį. E, galbūt tai šis vaidmuo turėtų apriepti ir reitingavimo agentūrų tam tikrą vaidmenį, kad pasiektų užbrieštų tikslų. Ir galiausiai abipusiškumas, kuris buvo minėtas. Europa yra visiškai nenaivi šioje srityje. Mes e, turime e, e, bendradarbiauti su kitomis valstybėmis pasaulyje, ypač su jungtinėmis valstybėmis. Ir turime būti budrų šio klausimu. Dėkuoju, aš daugiau negaišiu jūsų laiko. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Pone pirmininkė, aš būčiau labai patenkintas, jeigu ir komisija pateiktų trumpą savo poziciją. Aš pasižymėjau viską, ką sakė kolegos ir vertinsiu tai, ką išsakė, bet man būtų įdomu išgirsti ir komisiją. Patrick, ar nori? Patrikai, gal norėtumėte trumpai pasisakyti? Points, mm, Keta, keletas pastabų, ponė pirmininkė. Aš norėčiau patvirtinti, kad komisijos siūlymą e, įkvėpė puikiai šio parlamento ir pono Langeno rezoliucija ir mes esame tikrai susidomėję toliau vesti viešasias konsultacijas. Jau esame gavę visuomenės atsakymus į mūsų e, paklausimus. Ir kol kas vyko labai puikus bendradarbiavimas dėl taikymos rytų minties, e, kad reikėtų išplėsti direktyvos reglamentų taikymos rytį ne tik nebiržos išvestinėms finansinėms priemonėms, bet ir visoms e, išvestinėms finansinėms priemonėms. E, ir reikėtų nustatyti, kokie įkaitai turėtų būti laikomi tinkamais pagrysti likvidumo e, klausimą. Ir e, trečioji pastaba e, būtų tai, kad komisijos siūlymas buvo priimtas paraleliai Franko ir Dodo aktų jungtinėse valstijose. Mes matome reikalą bent jau patvirtinti analogiškus atitinkančius standartus, e, kadangi Junktinės valstijos yra suinteresuotos, mes taip pat suinteresuoti turėti bent jau palyginamus teisės aktus. Komisijos siūlymas yra šiek tiek ribotas ir yra susijęs e, ne su visomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, o tik su vertybiniais popieriais, už, kuriais, už kuriuos atsiskaitoma grinaisiais pinigais. Dėl EVPRI e, e, vaidmens Tai yra europinė problema, ne europinė problema, ne biržos išvestinės finansinės priemonės, tai yra tarptautinė problema, todėl reikalingas tarptautinis požiūris ir džiaugiuosi, kad ponas Kineris remia komisijos siūlymą. Mes e, e, džiaugiamės, kad ponas Kineris e, pritarė tam, kad nėra e, bendros e, pozicijos pagal 13 straipsnį su EVPRI. Mes e, šiuo metu mes kuriame monopolius pagrindinių sandorių šalių atžvilgių. Daugelis šio parlamento narių pastebėjo, kad turėtume E, suteikti galimybę pasinaudoti centrinių bankų likvidumo atsargomis. Galbūt turėtume žengti e, žingsnį toliau ir užkirsti kelią sisteminiai rizikai, kad būtų gera centrinių sandorių e, šalių priežiūra. Taip pat turėtume atlikti tarp sektorinius stres, vadinamosius stres testus. Dėkoju. Aš taip pat e, žinau, kad jūs e, e, visiškai suprantate ir sutinkate su tomis pastabomis, kad turėtų būti sąsojo su kapitalo reikalavimų direktyva. Taigi dėkoju Jums, kaip pranešėjas sakė, pranešimo projektas bus parengtas sausio pabaigoje, kai bus pateikta ataskaita iš specialistų. Dabar tikimės kad pakeitimų pateikimo galutinė data bus vasario 15 diena, kovo 15 bus pakeitimų aptarimas ir komitete balsuojama kovo 23 dieną. Tai toks būtų šiam e, momentui nustatytas darbo e, grafikas ir tikimas, kad vėliausiai plenarinėme posėdėje galutinis balsavimas įvyks Liepos mėnesį. Na, o dabar aš norėčiau su malonumu pasveikinti pasveikinti komisijos e, narį atsakingą už mokesčių ir muitų sąjungą, auditą ir kovą su sučiavimu. E, tai struktūrinis e, dialogas dėl prioritetų todėl pasikvietėme atsakingą komisijos narį. Aš labai e, greitai suteiksiu žodį e, ponui komisijos nariu, kadangi mes truputėlį vėluojame ir norėčiau paprašyti tų, kurie palieka salę, kad kalbėtų už salės ribų. Gal galėtumėte tyliai palikti salę? Dėkoju. Prašau, žodis Jums, komisarė. Madam Chair, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiami nariai. Aš e, birželio mėnesį paskutinį kartą kalbėjau jūsų komitete. E, įvyko nemažai pokyčių apmokestinimo sistemų, e, sistemoje ir padaryta nemažai gerinant mokestinę aplinką Europos Sąjungoje. Šiandien čia e, esu, kad pristatyčiau Jums pagrindinės mūsų iniciatyvas susijusias su mokyčias e, ir e, pasikeisti informaciją. Ir taip pat kaip svarbu koordinuoti Europinėme ligmenyje fiskalinę policiją, po, politiką. Uh, Esu įsitikinęs, kad Europai reikalinga sutelkti daugiau dėmesio į politikos diskusijas dėl mokesčių ir aš džiaugiuosi, galėdamas keistis e, nuomonėmis reguliariai su jūsų komitetu. Kaip buvo e, e, pranešta iki vasaros atostogų, aš buvau E, finansų ministrų e, posėdžio pirmininku praeitą mėnesį e, ir viso to tikslas prisijungti prie šių diskusijų. Turime susitelkti į vartojimo mokesčius, aplinkos mokesčius E, įmonių apmokestinimą mokesčių veigimu ir mokesčių sukčiavimu. Dabar aš pradėsiu e, savo pasisakymą remdamasis naujomis strateginėmis gairėmis e, kitiems metams. Komisijos kolegija neseniai priėmė ambicingą programą ir patvirtino ambicingas priemonės 20 metų strategijai. Remiantis mūsų atliktą analizę, aišku, kad mokesčių politika yra labai svarbi atstatant ir stiprinant mūsų ekonomiką bei siekiant užkirsti e, e, kelią klimato kaitai. E, ypatingai svarbi yra stipri mokestinė dimensija. E, atėjo laikas su, e, padaryti mokesčių sistemą pigesnę, labiau tarptautinę ir pri, paskatinti investuoti į ES. Kitiems metams komisija numatė tris strateginės inve, iniciatyvas e, apmokestinimo sistem, sistemoje, kurios pagerins investicinį klimatą. Visų pirmiausia, konsoliduotas bendras įmonių mokestis nuo kitų metų. E, migruojančios e, įmonės galės taikinti, e, taikyti bendras apmokestinimo nuostatas ir išvengti atitikimų suvienodinimo sąnaudų. Kitas dalykas - PVM e, nauja strategija antrajai kitų metų e, pusiai. Priimta ža, e, nauja žalioji knyga dėl PVM ir pradėtos viešosios diskusijos. Tai yra platus užmonys, tačiau labai reikalingas darbas. Esu puikiai, puikiai suvokiu, kad jūsų komitetas, kas pranešime patvirtiname praeitį savaitę plenarinėme posėdėje atkreipi dėmesį į e, didėjančią nacionalinių biudžetų valdymo svarbą. E, teoriškai PVM nėra e, pilnai surenkamas ir PVM ir kitų mokesčių našta yra pernelyg didelė ver, verslui iki kitų metų vidurio turėtų būti parengta išsami poveikio ataskaita e, e, atsižvelgiant į šios temos svarbą. E, balandžio mėnesį dėl inovatoriško finansavimo bus rengiami dokumentai. E, spalio mėnesį buvo parengtas komisijos komika, komunikatas. E, po, po Dimata pranešimas yra labai puikus e, dėl novatoriškų finansavimo priemonių ir tikrai mums padės dirbti šioje srityje. Na, o dėl finansinio sektoriaus apmokestinimo ir PVM, tai norėčiau pabrėžti, kad mes pabrėžiame čia pilietišką E, palietiškai aspektą. E, komisija netrukus nustatys, e, kaip kovoti su mokesčių vengimu ir palengventi mokestinę naštą. Kitais metais bus sprendžiamos dvigubo apmokestinimo problemos ir įvairių E, mokesčių e, problemos. E, energetikos apmokestinimas. Praeitą Liepą vyko diskusijos ir nuomonės buvo išreikštos gana vieningos, kad esama energetikos apmokestinimo sistema netitinka mūsų bendrų tikslų. Ypač turint galvoje esamą finansinę ir ekonominę krizę. E, e, mano uždavinys e, kitų metų pradžioje pateikti komisijos kolegijai siūlymus šioje srityje. Visų pirmiausia, dėl PVM. Praeitas spalį buvo priimtas tarybos reglamentas padėsiantis valstybėms narėms kovoti su PVM sukčiavimu. Pagrindinis iššūkis, su kuriuo dirba dabar komisija e, ir e, kitų metų pradžioje siekiama pradėti taikinti taikyti numatytas efektyves e, priemonės šioje srityje. O kas dėl PVM draudimo paslaugoms, Tai neseniai buvo sudarintos politinės e, nuomonės ir užtikrins tolimesnį progresą. Dėl geros valdysenos paketo, tai čia pažanga šiek tiek lėtesnė nei pageidautume, e, tačiau e, stumėmės į priekį manome, kad kiekvienas paketo elementas turėtų būti svarstomas atskirai atsižvelgiant į jo teikiamus privalumus. E, būtina paminėti ir strateginio bendradarbiavimo klausimus. Atrodo, kad Ekofino taryba gruodžio mėnesį pasieks susitarimą, politinio ligmens susitarimą. Paraleliai e, galaužiai bendradarbiauju su e, Vengrijos vyriausybė, kuri pirmininkaus ateinantį pusmetį, e, rengiant e, kovos su sukčiavimu susitarimus. Kaip žinote, susitikinęs, kad turime išsaugoti savo, savo pastangas, išvengiant mokesčių konkurencijos. Mes pradėjome konstruktyvės diskusijas su Lichtensteinu ir Šveicarija. Yeah dėl elksenos e, su šiomis e, trečiomis, tačiau labai artimomis valstybėmis. E, ateityje numatoma aptarti elksenos taisyklės ir su ES valstybėmis narėmis. Gerbėmi komiteto nariai, užveikdamas leiskite man pasakyti apie į įplaukų kokybę ir strategiją turint galvoje esamus finansinius ir ekonominius e, sunkumus, e, tai valstybės narės paskelbė ambicingas e, ekonomikos skatinimo programas, tačiau esu įsitikinęs, kad vienašališkos 27 programos nėra tinkamas žingsnis į priekį visos valstybės narės e, e, sutinka, kad koordinuoti veiksmai padėtų e, suefektyvinti nacionalinės strategijas. Turint tai galvoje, mes dirbame koordinuojami mokesčių reformas ir tyriame, kaip geriausiai geriausiai e, suformuluoti e, mokestinės iniciatyvas ateityje. Dėkuoju Jums uždėmesi, e, lauksiu Jūsų pasisakymų. Ačiū. <clears throat> Komisijos nariu kviečiame Jūs sausio 10 dieną atvykti į mūsų atitinkamą klausimą, tačiau žinau, kad Jūs jau esate pasirengęs dalyvauti šiame renginyje, nes mūsų sekretariato darbuotojai dėl to susitarė. Taigi prieš pradedant klausimų atsakymų raundą, po vieną klausimą užduosime, po to į jį atsakysime. E, ne toleruosiu kelių klausimų uždavimo vienu metu, prašau klausti trumpai ir protingai tam, kad komisaras galėtų atsakyti. Klausimas užduos Annie Polimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Pavanche Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else... Jeigu yra dar norinčių užduoti klausimus, prašau duoti ženklą. Taigi, išvardinta eilės tvarka, e, išsiekiu žodį Alin. Uh, Pone komisijos nori, norėčiau paklausti apie trečią prioritetinę iniciatyvą apmokestinant finansinių paslaugų sektorių. Nežinau, kodėl jis atsisakė ES lygmens apmokestina tarptautinius finansinius sandorius ir siekiant susiaurinti e, tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimo mastą, nes vien eurozonoje yra skaičiavimų, kad iš šio mokesčio būtų galima gauti 20 milijardų eurų. Taigi, ar nebūtų per daug ankstyvas toksai komisijos žingsnis atsisakyti šio apmokestinimo neatlikus poveikio įvertino, įvertinimo ir turint omenyje, kad parlamentas savo rezoliucijoje tokį poveikio įvertinimą paragino atlikti, noriu paklausti, ar sutinkate tokį poveikio įvertinimą atlikti dėl tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimo, net ir turint omenyje, kad apmokestinimo taikymo sritis būtų pakankamai siaura. Uh, uh, uh, Ačiū už šį klausimą. Noriu pasakyti, kad prieš paskelbant atitinkamą komisijos komunikatą mes e, detalesnę informaciją pateikėme balandžio mėnesį dėl e, finansinio sektoriaus, finansų sektoriaus apmokestinimo ir dėl e, inovacijų finansavimo. Rugsėjo mėnesį buvo pateikta atitinkama informacija. Tuome etape atliekamos analizės mes neradome, negalėjome konstatuoti jokių galimybių uh, kad e, finansinių sandorių apmokestinimas ES lygmenių nesumažintų mūsų finansų sektoriaus konkurencingumo ir dėl to finansų sandoriai būtų perkeliami už ES ribų. Būtent dėl to komisijos komunikate pabrėžiama, kad mes ir toliau sieksime, kad pasauliniu lygmeniu būtų įvestas tarptautinių finansinių sandorių apmokestinimas, tuo pačiu metu mes renksime atitinkamą koncepciją, kaip tą padaryti ES lygmenių. Komisija yra pasirengusi atlikti išsame, išsamų poveikio vertinimą dėl finansų sektoriaus apmokestinimo. Puikiai žinote, kad poveik, atliekant poveikio įvertinimą būtina išanalizuoti įvairias alternatyvas, ne tik tas, kurios e, įvardintos komunikate, tačiau ir visas kitas įmanomas alternatyvas, taip pat ir galimybę e, taikyti uh, E, finansų sektoriaus apmokestinimą ES lygmenį ir tas bus daroma. Gracias, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia noriu paminėti Airiją ir Airijai e, teikiamą finansinę pagalbą. Ir nes mes parlamente diskutavom apie tai, ar reikėtų e, netaikyti šia, šia srič, šioje srityje būtent įmonių pelno mokesčio. Jūs kalbėjote apie bendrą konsoliduotą mokesčių bazę visą ES, tačiau kaipgi būtų su Elksenos kodeksu, kaip būtų, su, kaip būtų galima stengtis išvengti e, rinkos iškraipimo, ar jūs manote, kad Airijos visuomeniai, e, joje, Airijoje taikim, taikomas įmonių pelno mokestis yra iškraipa tą rinką ar ne? Visų pirmiausia, turėčiau pabrėžti, kad e, dabartinis Elgesio kodeksas yra numatęs labai aiškius kriterijus. Yra penki kriterijai numatyti e, kurie apibrėžia praktikas, kurios, kurios numatomos, laikomos žalingomis praktikomis. O mokesčio dydis nėra tų kriterijų tarpe, kur, kurie apibrėžia žalingą mokesčių praktiką. Aš savo įžangoje paminėjau, kad mes E, panagrinėsime esamą e, verslo apmokestinimo sistemą, mm, elgesio kodeksus ir tai tikrai bus mūsų diskusijų tema mokesčių politikos darbo grupėje. E, per pastaruosius metus metus įvyko nemažai pokyčių e, verslo apmokestinimo srityje ir kalbėdami apie netitikimus mokesčių sistemose ar kitas problemas, e, kurios kyla ryšium su šiuo fenomenu, e, Tai mes jau su valstybėmis narėmis aptarėme, ar galima būtų surenkti gilesnės diskusijas dėl Elgesio kodeksų ir kriterijų, kurie yra numatyti šiame kodekse. Ir aš tikrai aptarsiu šį klausimą per artimiausią mokesčių politikos darbo grupės posėdį. Tačiau kas dėl mokesčių dydžių, tai nekartą esu sakęs, kad nemanau, kad turėtume harmonizuoti įmonių mokesčių dydžius. E, kadangi šioks šiokia tokia konkurencija įmonių apmokestinimo srityje yra teigiamas ryškinys. E, ir tai leidžia, e, tai neleidžia e, valstybėms narėms išspręsti visas problemas vien didinant mokesčius. Ir aš labai skatinu mokesčių harmonizavimą, Tač, ir kaip minėjau savo įžangoje, e, mes e, rengiame įvairius dokumentus ir netrukus kitų metų pradžioje pasirodys e, šią temą dokumentai parlamente. O kas dėl mokesčių tarifų, tai manau, tai yra valstybių narių prerogatyva iniciatyva įvertinti savo mokesčių sistemas, atsižvelgiant į makroekonominę aplinką ir nuspręsti, koks turėtų būti mokesčio tarifas, e, tinkamiausias tarifas atsižvelgiant į makroekonominę situaciją. Dėkoju. Ani, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkuoju ir Jums, ponė komisijos narė. Puiku, kad Jūs šiandieną pas mus atvykote. Norėčiau pratesti klausimą, kurį pateikė ir Ellen McCarthy. Jūsų praėjusį sekma, e, pra, rugsėjį pateiktas komunikatas dėl e, įmonių apmokestinimo komisija pateikė alternatyvius pasiūlymus, duot pasiūlymus dėl e, finansinių sandorių apmokestinimo dėl finansinės veiklos. Jūs sakėte, kad toks mokestis galėtų būti taikomas ir globaliame, visame pasaulyje, globalių lygmenių ir taip pat konkrečiai Europos Sąjungoje. Norėčiau sužinoti, kaip e, vykdomas e, įgyvendinamumo e, tyrimas studija prieš priimdama sprendimą komisija um, pirmiausia turėtų atsižvelgti į šios studijos išvadas, nes kitaip būtų sudėtinga priimti tinkamą sprendimą. Komisija pati komunikate ir rašo, kad finansinių sandorių apmokestinimo atveju bus vykdomas labai ryškus, labai konkretus reguliavimas. Uh, Ir tai yra kitoks dalykas, tai yra, kal, kai lyginame tai, tai su apskritai finansinės veiklos reguliavimu. Ir tai reiškia, kad e, būtų įdomu sužinoti, ar Europos komisija yra mm, numačiusi kažkokį tai sprendimą dėl finansinės veiklos e, reguliavimo, e, dar nepa, nepateikus jokio poveikio įvertinimo ir neturint jokių išvadų. E, ar tai nebus ir e, tam tikras smūgis e, konkurencingumui mokesčių srityje. Komisijos komunikate yra kalbama ir apie galimybę ar tikimybę, kad gali nukentėti įmonių pelnai, jeigu bus įvestas toksai transak... E, sandorių apmokestinimas. Kaip bus išvengta tokios problemos? E, įvedus tokį mokestį, jeigu jūs patys rašote, kad e, taip gali įvykti įvedus šį mokestį. Galbūt vertėtų tiesiog finansinę veiklą e, kontroliuoti griežčiau. Dėkoju. Uh, Dėkoju. Turėčiau pasakyti, kad E, ir jūs puikiai žinote, mes šį klausimą su jumis e, mūsų susitikime aptarėme. E, šio, šių metų eigoje parengėme gana išsame analizę susijusią su sekt, finansų sektoriaus apmokestinimu. Ir jūs taip pat žinote Tarptautinio valiutos fondo paskutinį tarptautinius darbus šioje srityje, kurie taip pat priejo išvados, kad finansinių transakcijų mokestis yra ne tik, gali atnešti ne tik teigiamų pasiekmių, bet daugiau neigiamų. Ir jie pasiūlė e, geriau panagrinėti siūlyti finansinės veiklos mokesčio alternatyvą. Ir visa ta atlikta analizė leido mums nustatyti politinę kryptį, kuri pasireiškė spalio mėnesį, pasakant, kad e, transakcijų mokestis e, e, yra nebloga idėja pasaulinėme lygmenyje, turint galvoje ir finansavimo poreikį visame pasaulio lygmenyje. Tačiau e, e, šiame etape mes neturime įrodymų, kad Mm, Europinėme lygmenyje prieimus e, šį apmokestinimą, tos finansinės transakcijos nebūtų perkeltos kitur, kadangi šiais laikais visą tai atliekame elektroniniu būdu ir finansų rinkos gali būti labai lengvai perkeltos kitur. E, ir kaip aš sakiau, sakiau, atsakydamas į ankstesnį kolegės klausimą. E, aišku, kad poveikio analizės e, procesas, kuriuo mes netrukus per artimiausius mėnesius imsimės, būtinai įtrauks ir finansinės veiklos, ir finansinių transakcijų apmokeš, apmokestinimo klausimą tiek europinėme, tiek pasaulinėme lygmenyje. E, taip pat e, turėtume, kaip minėjau, atsižvelgti į operacijų, tai yra transakcijų perkelimo ir relokacijos e, galimybę į kitas valstybės tai gali sukurti nelygę situaciją tarp skirtingų finansinių instrumentų ir į tai būtina atsižvelgti. Visi šie aspektai bus analizuoti atliekant poveikio analizę ir aš manau, kad e, atlikę tą analizę pateiksime konkrečias idėjas, konkrečius siūlymus, kaip e, organizuoti šio sektoriaus apmokestinimą. E, mūsų apmokestinimo sistema e, yra susijusi su tą aplinkybę, kad finansinė veikla nėra PVM objektas. Todėl finansinės veiklos mokestis galėtų padėti išspręsti šią problemą. O dėl e, perkelimo, verslo perkelimo, e, tai šią problemą e, daug sunkiau būtų išspręsti jai iškilus. Ir tai yra vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl mes manome, kad finansinės veiklos apmokestinimas nesukels tokių pačių pavojų, kurie galėtų kilti įvedus finansinių transakcijų mokestį. Ir turėčiau pasikartoti, kad ši politinė kryptis yra nuspręsta remiantis esamą e, atliktą analizę. Dėkuoju. Um, Ude. Dėkuoju, žodis Udo. Pone komisijos nary, pasakysiu labai nediplomatiškai, kad man netrodo, kad mes rytais skaitome tos pačius laikraščius, kai nagrinėjame politinius, e, ekonominius klausimus. Mūsų e, visuomenės. E, metamos lėšos ir beveik sužlugusiam bankų sektoriui ir įvairūs bankų gelbėjimas ir kalbėjimas apie krizų, krizės mechan, valdymo mechanizmus. Ir, ir, tai yra baisus dalykas. Airijoje taip pat dabar visuomenė turi mesti visas savo pajėgas, visas savo jėgas e, iš, ištraukti e, visą finansinę E, pataisyti finansinę padėtį šalies, ištraukti valstybę iš, tos, iš to aklygatvio. Komisija dėje čia beveik nieko nedaro, ypač kai kalbame apie e, pajamų klausimą, visuomenės pajamų. Ypač tose sektoriuose, kuriuose yra spekulacijomis siekiama pelno. Ir kaip reikėtų priversti tuos, kurie vykdo tas spekulacijas, prisidėti prie krizės valdymo, prie prie, vis, prie valstybių gelbėjimo. Parlamentas reikalavo, kad būtų įvesta e, dėl finansinio sandorių apmokestinimo ar mokesčio įvedimo atlikti poveikio vertinimą, tačiau jūs sakote, kad e, apskritai finansinės veiklos apmokestinimas jums yra artimesnis. Ar jums neatrodo, kad tie, kurie vykdo paprastą, įprastą, klasikinį, e, klasikinę finansinę veiklą, bankai, tradiciniai bankai, ar mes jiems ne, neapsunkinsime gyvenimo. Todėl aš, man atrodo, kad tikrai man yra sunku pritarti jūsų nuomoniai. Ar, ar iš tiesų reikėtų taip daryti? Ir, mm, jūs norite tiesiog pasiremti senoisiais poveikių vertinimais, ar vis dėlto vertindami galimybės įvesti tokį ar kitokį mokestį, vis dėlto e, pasiremsite naujais tyrimais, naujausiamis ekspertų išvadomis. Man yra labai gaila, kad komisija taip e, žaidžia, spręsdama šios klausimus. Ar toks, tokia pozicija palaiko, jūsų poziciją palaiko ir komisijos pirmininkas, kai kalbame apie finansinių sandorių mokesčio įvedimą. Ar tai visos komisijos kolegijos pozicija? Jeigu ne, tuomet apie tai reikia diskutuoti. Parlamentas nori iš konkretaus atsakymą į šį klausimą. Tai yra mūsų pareiga, tai žinoti, pareiga mūsų piliečių e, akivaizdoje. Well, I... Aš norėčiau pabrėžti, kad per pastarosius keletą mėnesių mes padarėme milžinišką darbą šioje srityje. Ir turėčiau atmesti jūsų e, skundus, kad komisija nieko nedaro šioje srityje. Mes labai daug darome, mes analizuojame situaciją. Ir žinoma, lengva pasakyti, kad įveskime vieną ar kitą mokestį. Tačiau mes turime labai aiškiai įvertinti pasiekmes, e, bet kokio sprendimo pasiekmes, kadangi jeigu e, rizika, kurią mes išvelgiame, taps realia, o transakcijos bus perkeltos į kitas rinkas, tai tos pajamos, kurių galima būtų tikėtis iš mokesčių, jos bus daug mažesnės negu e, tie to, ką jūs tikėjotės. E, o, o ta nauda, kurios jūs tikitės, tiesiog ne, nebus materializuota. Taigi mes situaciją e, ir poveikį, galima poveikį analizuojame. Ir tai darome labai apdairiai ir e, iki šiol turima patirtis rodo, e, kad toks o, o, mokestis e, tose valstybėse, kur buvo bandoma jį įvesti, jis nesuveikė. 92 metais tai buvo bandoma daryti Švedijoje ir dauguma transakcijų e, tais metais iš Švedijos persikėlė į Junktinę karalystę. Turime patirties iš Junktinės karalystės. Ir aš manau, kad būtų neblogai aptarti E, pavyzdžiui, tą klausimą su Junktinės karalystės e, e, institucijomis, kokia yra šio mokesčio nauda. Taigi norėčiau pabrėžti, kad tai yra labai sudėtingas, kompleksinis instrumentas ir turime suprasti, kad mes techninių detalių neaptarinėjome visų smulkmenų, kas būtų mokesčių, tokio mokesčio mokėtojai, kokie, kokios operacijos būtų apmokestinamos ir, ir taip toliau. E, tai šis klausimas yra labai rimtas ir komisija jį labai rimtai žiūri. Ir mes tikrai e, pateiksime labai išsame giluminę galimų sprendimų analizę šioje srityje. Mes taip pat turime įvertinti tai, kad yra kitų siūlymų ir netgi sprendimų šiame, šioje srityje. E, taip pat būtina atlikti bendrų e, poveikių analizę finansinėme sektoriuje. Ir mūsų politinė kryptis yra e, formuojama atsižvelgiant į banko, e, bankų mokestį. E, mes pasveriame visą e, E, šių e, mokestinių instrumentų visumą, todėl turima pasverti bendrai šių galimą mokesčių poveikį, kad e, finansų sektorius ES išliktų pasaulio mastu kompetentingu, kad neslūžlugdytume savo verslo ir kad užtikrintume ES konkurencingumą, kas yra būtina. Dėkoju. Veikia, ačiū. O klausimas susijęs su CCCTB. Aš visiškai pritariu pasiūlymams taikyti metodus e, kurie užkirstų kelią mokesčių vengimui ir e, sumažintų e, prekybos apribojimus ES viduje, tačiau kalbant apie pelno mokesčių bendrą bazę, aš <clears throat> laikyčiausi šiek tiek santūresnės nuomonės, noriu priminti prieš dvi savaitės vykusi seminarą su mokesčių ekspertais Europos parlamente, e, kuriame mes tiek patys, tiek mūsų padėjai pakankamai sunkiai sugebėjome susigaudyti visose detalėse. Pirmiausiai reikia aiškiai įvardinti, kad e, prekybos sandariai E, tarp ES valstybių narių daro šiuo metu įtaką įmonių gaunamo pelno apmokestinimui. Nes jeigu bus priimtas atitinkamas sprendimas, tai mes apmokestinsime ateityje ne pelną, bet uh, skirtingus finansinius e, faktorius, aspektus ir e, siekiančius sprendimą priimti tikrai reikės rimtos politinės diskusijos ir nuomonės tarp atskirų valstybių narių skirsis, dėl to e, <clears throat> bus siekiama perkelti tiek įmonės kitur tiek bus jomasi kitų priemonių siekiant sumažinti mokestinę naštą. Nežinau, nei vienos įmonės, kuri pasirinktų tokią mokestinę sistemą, pagal kurią jai reiktų mokėti didesnius mokesčius. Taigi, reikia galvoti apie kokią nors papildomą sistemą, kuri taip pat sumažintų ir valstybių narių biurokratinį naštą. Taigi, ar turite kokiu nors uh, panašių galimybių? Kitas klausimas susijęs su biurokratinės naštos mažinimu. Mums reikalinga ekonominė raida ir augimas. Tai reiškia, kad uh, turi mažėti biurokratinė našta. Jeigu įmonės pasirinks CCCTB sistemą, tai reiškia, kad dėl teisinių ir kitų priežasčių e, turės e, pasirinkti atitinkamą mokesčių sistemą regioninių arba nacionalinių lygmenių, tačiau dabartinė sistema nesumažina biurokratinės naštos. Turint omenyje visus šios aspektus, noriu paklausti, kokiu kitų pasiūlymų turite, kad galėtumėte paskatinti tarptautinę prekybą ir apmokestinti tarptautinius e, finansų sandorius paprastesnė sistema nei CCTB. Žinoma, jūs daug aspektų paminėjote <clears throat> kurie vis dar komisijos tarnybose yra aptarinėjami, nes e, mes esame pasiekę galutinę stadiją rengdami poveikio vertinimą. Noriu pasakyti, kad svarstome įvairias įmanomas galimybės. Turime jas išanalizuoti, apsvarstyti ir e, Mes svarstame įvairius įmanomus būdus, pavyzdžiui, privalomus, pasirinkamus laisvai, konsoliduotus, yra labai didžiulė įvairių galimybių įvairovė, kuri šiuo metu yra svarstoma, atliekant poveikio įvertinimą, tačiau iš tiesų dabartinėme etape mes manome, kad tik tai įvedus bendrą pelno mokesčio bazę mes galėtume pasiekti užsibrėžtus tikslus, kurie svarbus yra verslui, pavyzdžiui, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo arba visiško neapmokestinimo verslo struktūrų, taip pat e, įmonių perkelimo. Noriu pasakyti, kad būtent verslo struktūros labai pritarė šiai idėjai ir e, labai esame priklausomi nuo jų paramos siekiant atitinkamo pritarimo komisijos kolegija šiam pasiūlymui. Pritariu jūsų minčiai, kad šis klausimas yra pakankamai sudėtingas ir <clears throat> nemaža dalimi klausimų turėsime diskutuoti pakankamai rimtai, tačiau turint omenyje šio pasiūlymo potencialą ir privalumus siekiant sumažinti biurokratinę naštą, manau, kad verta šiam pasiūlymui pritarti. Kalbant apie kitas alternatyvas ir kitas temas. Nemaža dalis mano atsakomybės srities yra susijusi su kliūčių pašalinimu vidaus rinkoje. Labai tikiuosi, kad diskusijų eigoje dėl pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčio, mes sugebėsime ženkliai sumažinti biurokratinę naštą šioje srityje. Mūsų skaičiavimai, prognozijas rodo, kad PVM sistema, PVM mokestis susijęs su nemaža dalimi administracinės biurokratinės naštos ir ypač pastarųjų metų informacinių technologijų raidos srityje mes galėjome konstatuoti, kad sugebėjome sukurti veiksmingesnę, modernesnę PVM sistemą, kuri palengvintų administracinę naštą verslo struktūroms. Tas pats pasakytina ir apie dvigubą apmokestinimą kitų metų pradžioje paskelbsime atitinkamą komunikatą ir e, pateiksime konkrečius pasiūlymus, kaip supaprastinti, palengvinti verslo bendruomenės gyvenimą. Taigi aš nemanau, kad CCCTB yra vienintelė priemonė siekiant sumažinti administracinę biurokratinę naštą verslo struktūroms. Iš tikrųjų yra didelė įvairovė priemonių, kurios yra rengiamas. Ačiū Žampolį žodis. Ačiū. Pone komisijos nary, įdėmiai jūsų klausausi ir turiu pasakyti, kad tikrai stengiuosi jūs suprasti, labai stengiuosi Pakartosiu, jūs e, atsakinėjate į klausimus, aš klausausi ir turiu jums pasakyti, kad man patinka, ką jūs sakote, jaučiu jums simpatiją. Galime etimologiškai tai vertinti, simpatinti, e, tai jaustis, e, jausti vienodus jausmus iš tiesų jaučiu jums tarsi užuojautą, jeigu jau taip kalbant tikrai etimologiškai. Jūs, e, jūsų mm, portfelis yra tikrai labai sudėtingas, jūsų sritis ir e, kompetencijos labai sudėtingas, turite atlaikyti įvairių lobistinių grupių, interesų grupių spaudimą ir, e, ir suderinti įvairiausias, įvairiausias interesus ir E, norėčiau pakartoti tai, ką, ko klausė ir ponas Garcija. Kadagi mes turėsime tą konsoliduotą mokesčių bazę. Jau nuo 2004 mes apie ją kalbame Dar jūsų pirmtakas kalbėjo apie tai, kad techniškai tai yra neįmanoma, todėl klausimas kyla, kodėl mes dar šiandieną po pietų e, norime paklausy, išklausyti ir e, Centrinio e, banko e, pirmininko šiuo klausimu. Jeigu iš tiesų tai yra neįmanoma techniškai, tai mes tik prarandame laiką, švaistome jį be reikalo. Kogi mes tikimės iš šitos mokesčių bazės? E, norėčiau pateikti jums ir duoti jums patarimą. Jūs tenkitės palaikyti draugiškus santykius su Europos parlamentu, kad pagaliau šitas klausimas būtų prastumtas jūs turėtumėte suvokti, kad turite eiti su mumis iš vien, kadangi būtent piliečiai mūsų klausinėja nuolat, piliečiai teikia mums klausimus ir parlamentui tai labai rūpi. Mes tikrai e, norėtume jūs paremti ir dar kartą išreikškiu jūs, jums asmeninę simpatiją. Dėkuoju už padrasinančius žodžius. Tikrai e, žiūriu į parlamentą kaip į natūralų sąjungininką savo E, mokesčių politikos darbo atverkėje, e, sprendimus priimti taryboje, kai yra reikalaujama vienbalisiškumo priimti labai sunku. Ir manau, parlamentas galėtų daryti spaudimą pagrindinių iniciatyvų atžvilgių kiek tai liečia mano e, portfelį. E, prieš kiek tai laiko su ponė pirmininkė e, kalbėjome, kaip svarbu, kad šio parlamento nariai dirbtų proaktyviai savo valstybėse narėse E, propaguodami apmokestinimo e, politikos idėjas, nes labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai e, susigyventų gyventų su šiomis idėjomis ir priimtų sprendimus dėl vieno ar kito sprendimo. Taigi turime dirbti kartu čia su parlamentu taip pat. Uh, E, glaužiai bendradarbiaudami su nacionaliniais parlamentais ir tik tada galėsime pasiekti pažangos mokesčių sistemoje, mokesčių klausimais. Uh, Dėkuoju, žodis per vanš, prašau. Merci, Ačiū komisijos nary. Dėl finansinių sandorių apmokestinimo norėčiau pateikti pastabų. Tai nėra papildomas pasiūlymas, tai yra esminis pasiūlymas, kuris e, reguliuos ne tik tai bankų sektorių, bet ir apskritai visą finansų sektorių. Ir būtent to jūs turėtumėte, būtent tai įsisamoninti, jūs turėtumėte suvokti, kad tai nėra tiesiog vienas iš pasiūlymų, tai yra tas vienintelis pasiūlymas. Ir aš turiu porą klausimų. Pirmiausia, dėl Airijos kalbame apie mokesčius, žinome, kaip, kaip svarbu mokesčiai skatinant ekonominį augimą valstybėse narėse, kurio visos valstybės narės siekia. Eurozonoje mes sakome, kad egzistuoja makroekonominiai netoligumai ir ekonominis valdymas, kurį mes svarstome, čia taip pat lieka svarbu vaidmenį. Ar nemanote, kad tai į tą valdymą, tinkamą valdymą turėtų būti įtrauktas ir tinkamas apmokestinimas. Mes matome, e, kokį, kokia, e, kokios e, daugia šalės strategijos laikėsi Airija ir dėja e, kol kas Airijai tai nieko nepadėjo. Todėl norėčiau sužinoti, ar nereikėtų į šį valdymo klausimą įtraukti ir fiskalinius elementus. E, kai kalbame apie makroekonominius netoligumus ir, ir jų šalinimą. Kitas klausimas. E, šis parlamentas praėjusioje kadencijoje dėjo pastangas, kad e, būtų priimta direktyva dėl santaupų apmokestinimo. Mes pateikėme pasiūlymą kuriuo siekime automatinio, duomenų, nu, automatinio duomenų apsikeitimo, apsikeitimo duomenimis tarp partnerių Europoje, tačiau jis tapo neįmanomas. E, ypač kilus krizėje, krizė visą situaciją dar labiau paaštrino ir e, komisijos pirmininkas ir jūs visuomet sakėte, kad reikia kovoti su mokesčių rojais vadinamaisiais, mokesčių prieglopšio valstybėmis. E, Ir Europos parlamentas e, mano, kad tai įmanoma įgyvendinti būtent užtikrinant automatinę, infor, automatinius informacijos mainus. Neseniai buvo pasirašytas sustarimas e, su Šveicarija, e, kuris eina dėja visiškai priešingą linkmę ir gerokai susilpnina ES pozicijas. Tai reiškia, kad viena valstybė narė galėjo atgauti 300 milijardų eurų, tačiau e, gerokai e, susilpnino visos ES poziciją, kitų valstybių narių poziciją. Taigi, ar uh, E, kovojant su mokesčių prieglopšių valstybėmis ir e, su e, valstybių norų ir siekiais atgauti savo lėšas, ar tai yra įmanoma suderinti, kalbant apie santaupų apmokestinimo priemonę. Dėkui. Yeah, our... Pradžiai trumpa pastaba dėl finansinio sektoriaus apmokestinimo tiesa, kad finansinio sektoriaus apmokestinimas komisijos e, programoje yra vienas iš pagrindinių, viena iš pagrindinių strateginių iniciatyvų, e, ties kuriomis mes dirbame. Ir aš norėčiau e, užbaigti šį darbą ir pasiekti tinkamų išvadų. E, na, o dėl apmokestinimo klausimų sutinku su jumis, kad e, praeitįje dauguma mūsų, didžioji dalis mūsų e, dėmesio buvo skirta deficito uh, procedūrų tvarkymui ir pagrindinis dėmesys buvo skir skiriamas išlaidoms. E, tuo pačiu mes pamiršome e, pajamų šaltinius. Ir štai kodėl šiuo metu e, dirbu, e, kurdamas šiuo metu tų pajamų kokybės e, koncepciją. Mes turime e, sukurti tam tikras e, priemonės, atsižvelgiant į makroekonominės situacijas, daryti prognozes makroekonominės situacijos valstybėse narėse. Todėl ši tema turėtų būti nagrinėjama ir turėtume sukurti atitinkamus įrankius, atitinkamas priemonės, kaip tai pasiekti. E, taigi darbas vyksta e, kartu su Oli Ren. Na, o dėl mm, mokesčių e, prieglopščių ir kaip išspręsti šią problemą. Tiesa, mes Europoje sąjungoje skatiname automatinius informacijos mainus e, ir tai e, yra instrumentas leidžiantis spręsti šią problemą, tačiau kita vertus standartus, mes turime EBPO standartus, kurie reikalauja e, pateikti informaciją Mm, pagal pareikalavimą, tai yra standartas ir mes žinome, kad daugelis pasaulio valstybių šiuo metu dėgia EBPO standartus. Aš visai neseniai lankiausi Hongkonge, Makao. Jie ką tik priėmė teisės aktus Ir mes raginame juos. Komentarai neįjungus mikrofonu. Na, tai kita tema, aš prie jos vėliau sugrįšiu. Dėl tarptautinio, e, tarptautinio konteksto, jūs žinote, mes pateikėme komunikatą. E, ir komunikatą dėl priekybos politikos. E, ten taip pat numatytos nuostatos e, dėl apmokestinimo, kai e, deramės dėl susitarimų su trečiosiomis valstybėmis mes ir dabar ir ateityje dėrėsimės dėl geros valdysenos nuostatų. Ir jau šiuo metu vyksta dėrybos su eile trečiųjų šalių šiais klausimais. Na, o dėl e, Šveicarijos problemos. Tiesa, kad Vokietija ir Junktinė karalystė e, šiuo metu derasi e, dvišalėse dėrybose dėl esamos sistemos, kuri nedraudžia dėrėtis dėl tokių dvišalių susiturimų su sąlyga, kad jie nepažeidžia kitų galiojančių taisyklių. Aš tikrai tikiu, kad ir, ir Junktinė karalystė, ir Vokietija galėtų būti mūsų principų pirmtak kai sudėtingose dėrybose su Šveicarija šiais klausimais. Taigi turėčiau pasakyti, kad šios dėrybos nėra tokios paprastos, kaip e, kartais girdime iš skirtingų šaltinių. Taigi pažiūrėsime, kokios bus šių dėrybų išdavos. Dėkuoju, žodis Svenui. Dėkuoju komisarė, kad apsilankėte pas mus. Tai sudėtinga diskusija. Aš pritariu Žan Polo nuomoniai, kad jūs esate sudėtingoje situacijoje, kalbant apie institucijas. Tačiau manau, kad situacija pasikeitė ir nesu tikras, Ar jūs visiškai įdėgėte šias permainas savo mąstysenoje, e, turint galvoje jūsų žodžius ir jūsų teikiamus pasiūlymus? Kas dėl valdysenos tai jau yra nutarta, kad e, kas buvo bent jau prieš keletą mėnesių visiškai neįmanoma. E, Ta pati galima pasakyti apie apie finansų paslaugas. Jūsų kolega, kolega Barnyje e, pasiekė tai, kas buvo neįmanoma prieš keletą mėnes, e, metų. E, tačiau mok, apmokestinimo srityje tai, ką jūs darote, visiškai netitinka atitinka esamos situacijos. Valstybės narės e, turi e, tiek daug neapmokestinamų arba menkai apmokestinamų pajamų. Biudžeto deficitai yra milžiniški. Ir jūs sakote, kad jūs nenorite įvesti minimalių mokesčių tarifų. E, Manau, tai yra pasenusi mąstysena, kuri netitinka esamos situacijos. Ir aš tikrai norėčiau paraginti jūs e, pas, pateikti, e, kaip jūsų kolega Barnie, pateikti stiprius pasiūlymus. E, ir tuomet galėtumėte tikėtis paramos iš parlamento, kadangi šio komiteto koordinatorių komitetas e, yra pasakęs, kad minimalus verslo apmokestinimas turėtų būti 25 procentai. Visai neseniai tai dar būtų buvę visiškai neįmanoma. Ir dar vienas konkretus klausimas. E, e, konkrečių šalių ataskaitos. E, ir 2011 metų priemonėse pasigėdau tam tikrų iniciatyvų, todėl aš norėčiau žinoti, ar jūs remsite ir numatysite ateities E, veiklos planuose paremti savo e, kolegą iš e, Markt generalinio direktorato. Nes tai būtina, turint galvoje milžiniškus biudžeto deficitus. Todėl aš norėčiau paraginti jūs atsakingai pasižiūrėti į šį klausimą. Kadangi jeigu jūs šio klausimo nespręsite dabar, jūs e, e, ateityje turėsite dar daugiau problemų. Dėkuoju. Turiu atsakyti trumpai, kalbant apie jūsų minėtus pasiūlymus. Turiu pasakyti, kad per pastarąsias kelias tarybas ekonomikos finansų ministrų taryboje aptarėme vienu ar kitu aspektu mokestinius klausimus, finansų sektoriaus apmokestinimas buvo aptariamas du kartus iš eilės spalio ir rugsėjo mėnesiais. Ir patikėkite, šios diskusijos nėra lengvos, valstybės narės nesilaiko vieningos pozicijos šio klausimu nuomonės yra labai įvairios, todėl mes privalome pateikti labai aišku padėties įvertinimą ir pristatyti teikiamų pasiūlymų privalumus. Dėl atskirų valstybių padėties klausimas šiuo metu komisijoje yra nagrinėjamas ir vyksta viešųjų konsultacijų procesas šiuo klausimu, remdamiesi konsultacijų rezultatais pateiksime konkrečius pasiūlymus, juos parengsime. Taigi, manau, kad e, privalome atskirti du dalykus – ataskaitos apie padėtį atskirose valstybėse padidins skaidrumą susijusi su atitinkamose valstybėse prarandamomis pajamomis mokestinėmis, tačiau kita vertus reikia turėti omenyje, kad mokesčių apyskaita nebūtinai e, atitinka tiesiogiai verslo vykdomą ir turimą apyskaitą. Taigi turėsime remtis atitinkamų ataskaitų valstybių narių atskiros padėties atskirų pačių įvertinimų. Tuomet padėtis vaizdas bus aiškesnis, pirmininkė. Dar papildomas pavardės perskaitysiu kolegų, kurie klaus. Roddy Kratzer, then Gay Mitchell, and that's then the end of the list. Tiek bus dar kolegų Filipų ir žodis. Ačiū pirmininkė ponė komisijos nary. 19 amžiuje, kuomet žmonės daugiausiai kalbėjo apie tokius dalykus kaip sveikatos apsauga, socialinė apsauga, buvo teigiama, kad šie dalykai pražudys ekonomiką, tačiau nepaisant to socialinė apsauga buvo įtvirtinta. 20-ame amžiuje buvo, vyko diskusijos apie pridėtinės vertės mokesčio įvedimą ir dauguma teigia, kad nereikia tokio mokesčio įvesti, nes jis sužlugdys ekonomiką, tuo tarpu dabar tas mokestis yra taikomas. Dabar esame 21 amžiuje ir daugelis siekia finansinių sandarių apmokestinimo Ir yra teigiama, kad galbūt tas mokestis nesužlugdys ekonomikos, bet tikrai sužlugdys finansų sektorių. Ir aš manau, kad mes tą mokestį vis tiek įvesime ir kuo greičiau, to geriau. Kalbant ne, ne apie vien jūsų veiklą, tačiau komisijos kolegijos veiklą, aš išvelgiu dvi sritis. Tai yra viena vertus pastangos. E, išgelbėti finansų sektorių bankus, ne e, įdedant bankų akcininkų pastangų. <clears throat> Kitas sektorius e, arba sritis yra sumažinti e, viešo sektoriaus išlaidas. Tačiau čia mes neturime jokio poveikio įvertinimo, jokio bendro siūlomų priemonių poveikio, ir jokio poveikio ekonomikai. Ar kas nors galvoja apie tai, kad būtina atlikti šių skubiai dėgiamų priemonių poveikio vertinimą. Ir tuo tarpu, e, galvodami apie e, finansų e, sandorių, finansų sandorių apmokestinimą, mes labai daug laiko skiriame įvairiams poveikio įvertinimams. Taip pat turime turėti omenyje, kad valstybės nori leidžia pinigus ir todėl reikalinga konkurencija, kad išlaidos būtų apribojamos. Tuo tarpu finansų sektorija viešpatauja visiškas godumas, neribojamas. Kur yra mūsų veiksmai? kad jį pažabotume. Paprastą klausimą noriu užduoti visai komisijai, ne jums asmeniškai. Kodėl skubiai nesimama veiksmų būtent šiais klausimais? Ačiū. Atsakymas. Trumpai atsakydamas noriu atkreipti dėmesį į tai, kad dar smarkiau mūsų kritikuotumėte, jeigu mes pateiktume konkrečius direktyvų pasiūlymus mokesčių srityje, neatlikdami jokio poveikio vertinimo. Nes <clears throat> negalima tokių, nes šie sprendimai įtakotų ne tik atskiras valstybės narės, jie darytų įtaką visai Europos Sąjungai ir būtent dėl šios priežasties yra atliekami poveikio įvertinimai ir jie yra būtini. Aš asmeniškai manau, kad e, jie labai svarbus, būtina atlikti išsamius poveikio vertinimus dėl siūlomų priemonių, dėl valstybės narise taikomų taupimo priemonių valstybės narės pačios parengia atitinkamus taupimo paketus ir juos įgyvendina. Netiesa, kad taupimo priemonės yra įgyvendinamos tik tai, kalbant apie išlaidas, pavyzdžiui, Graikijoje, taip pat ir pajamų dalyje yra įvairių priemonių e, pritaikoma, taip pat ir Airijoje. Visai suprantama, dauguma tų taupimo priemonių arba apskaitai priemonių susijusių su išlaidomis, tačiau taip pat ir pajamos nėra pamirštamos, tame tarpe ir Airijoje. Taigi negalime teikti, kad visos priemonės, kurių imasi valstybės narės, gyvendinamos atitinkamos ekonomikos gyvenimo paketus yra susijusios vien tik tai su išlaidomis. Tai netiesa. Sofija. Aš tik tai labai paprastą klausimą noriu užduoti, suteikdama galimybę komisijos nariui gauti kvapą prieš išklausant kitą klausimą. Klausimas susijęs su PVM, raštu jį jums uždaviau, tačiau nebuvau patenkinta gauti atsakymu. <clears throat> Kodėl? mes e, Kodėl mes turime mokėti skirtingus PVM tarifus e, arba taikyti pirkdami skirtingas e, prekes ir skirtingus gaminius, e, taip pat manau, kad ta dabartinė sistema yra visiškai neprotinga ir komisija turėtų imtis veiksmų, kad ją pakeistų. Jūs tikriausiai žinote, kad 2009 metais vyko diskusija dėl e, PVM tarifų mažinimo taryboje. Ši diskusija vyko ir e, buvo priimtas atitinkamas dabar galiojantis sprendimas. Tuo metu aš buvau Lietuvos finansų ministras ir Pavyko diskusija apie PVM tarifo sumažinimą, pavyzdžiui, e, audio knygoms, internetinėms knygoms, tačiau šis pasiūlymas nesulaukė palaikymo iš valstybių narių. Valstybės narės nepritarė tokiam pasiūlymui. Norėčiau šią diskusiją dėl PVM išimčių taikymo platesnė prasme vykdyti. Rytoj mes paskelbsime žalę knygą dėl PVM ir joje bus kalbama taip pat apie PVM išimtis, sumažintus PVM tarifus. Aš asmeniškai manau, kad būtų neblogai suvienodinti mokesčių lygį, PVM mokesčių lygį, atsižvelgiant savaime. Tačiau tai e, priklauso nuo atskirų asmenų netgi pozicijos. <clears throat> Manau, kad šis klausimas bus nagrinėjamas tiek žalioje knygoje, tiek e, kitur. Dabartinėmis aplinkybėmis taryboje neįmanoma vienbalsiai sutarti dėl jokių e, PVM mažinimo pasiūlymų, nes turint omenyje, kad praeitais metais priimant sprendimą aštuonios valstybės narės paskelbė papildomus e, pareiškimus e, dėl to, kad, kuriuose buvo nurodoma, kad jos prieštarauja e, papildomam PVM mažinimui arba sumažinto PVM tarifo taikymui papildomoms sritims, Ir aš manau, kad šis klausimas turėtų būti toliau aptariamas suinteresuotų subjektų. Ačiū. Pone komisijos nariai, norėčiau pateikti Jums klausimą, kuris nebuvo svarstytas pastarosiuose diskusijose. Po komisijos pastarosios ataskaitos dėl apmokestinimo tendencijų yra įvairius, išdėsta įvairūs skirtumai, kalbant apie mokestinės pajamas. Kalbant apie ekonomikos ir finansų politikos koordinavimą ir vidaus rinkos stiprinimą, būtų Gerai, jeigu tie netoligumai, tie skirtumai e, tarp skirtingų mokesčių sistemų būtų kažkaip pašalinti ar sumažinti iki minimumo, tai būtų galima atlikti vadant, vadovaujantis gera valdysena. Kaip komisija galėtų siekti šio tikslo ir prisidėti prie e, geresnės, žningesnės e, mokestinės konkurencijos? tiesą sakant, vienas iš pagrindinių žaliosios knygos dėl PVM tikslų yra siekis aptarti, kaip pagerinti dabar veikiančią ES PVM apmokestinimo sistemą, atsižvelgiant į tas kliūtis, kurios šiuo metu trukdo veikti bendrai rinkai, tai yra sumažinti PVM tarifai, išimtis e, įvairios mažinimo PVM sistemos, apmokestinamos, e, neapmokestinamos e, sritis, kas turi būti kas turi mokėti, ar tiekėjas, ar galutinis vartotojas prietinės vertės mokesti. Tai yra tos bendrasios aplinkybės, į kurias atsižvelgiant ateitie turėsime diskutuoti dėl PVM ir pristatyti artimiausių e, metų, artimiausiais metais naują PVM strategiją kitose srityse, kuriuose mes gyvendiname atitinkamas priemonės, jos daugiausiai susijusios su geresnių mokestinių sistemų tarpusavio koordinavimu. Galime pateikti pavyzdį e, atitinkamų iniciatyvų dėl dvigubo apmokestinimo, švengimo. E, ten yra šie klausimai nagrinėjami, įvairūs taupimo paketai. Taip pat turi būti geriau tarpusavėje koordinuojami, siekiant, kad e, geriau veiktų bendra rinka. diskusiją, kuri vyksta šiuo metu dėl įplaukų kokybės gerinimo, taip pat susijusi su geresniu e, valstybių narių tarpusio bendradarbiavimu mokesčių srityje. Tuo pat metu privalome nepamiršti ir subsidiarumo principų, valstybių narių suverenumo principų, Valstybės narės privalo ir toliau išlaikyti teisę nustatyti savo atitinkamas mokesčių sistemas, atsižvelgdamos į savo specifinės padėtis. Okay. Well, um, Chairperson, thank you and thank the Commissioner. Uh, Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš nežinau, ar kiti kolegos suprato, ar kad 6 milijardai eurų Airijoje reikės ištaisyti e, padėtį. Ir mes e, per pastarosius du metus mes 15 milijardų jau esame skiria. Aš nežinau, e, ar jūs suvokėte tas kančias žmonių šiuo laikotarpiu, kai yra taikomos įvairiausios mokestinės priemonės. Šiokiamis, tokiamis aplinkybėmis e, vokiečių ir e, e, anglų kolegos kalba apie tokias priemonės ir aš manau, kad galbūt jiems lengva tokias pastabas daryti, tačiau Airijai nėra taip lengva. Vienas iš kolegų pasakė, kad koordinavimas e, yra labai svarbus dalykas. E, krikščionių demokratų e, koordinatorių grupė, grupė informavo EPP frakciją. Mes koordinatorių vedini niekur nenueisime, nes koordinatoriai čia turi tik tai vieną balso e, teisę. Taigi, bendryjų e, būdas, bendryjų kelias yra vienintelis e, kelias į pažangą. Ir aš manau, kad vienintelė parama, kurios mes sulaukėme, yra ir iš komisaro Monti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, daugelis nepriklausomų nuomonių Airijos atžvilgių pareiškė, kad e, mes neatsakingai elgiamės pritraukdami investicijas, tačiau taip nėra. E, o kas dėl sutarčių keitimo įtraukiant nacionalinius e, e, parlamentus, aš manau, kad tai yra neblogai ir turime pripažinti, kad jūsų darbas, komisarai, yra tikrai sunkus ir lengvų sprendimų čia nėra. Įsigijimai e, ir įmonių apmokestinimas jūsų darbo atvarkiai yra sunkus klausimas. Tačiau galbūt reikėtų pakalbo, pagalvoti ir apie pajamų mokesčio įvedimą. Manau, kad čia e, per daug kalbame apie verslo e, apmokestinimą. Ir kai kurie, kurie pasisakė, jie kalbėjo apie tai, kiek jie yra įsumokėję ir davę ES, tačiau pamiršta apie tai, kiek ES yra davę jiems patiems. Ir aš norėčiau priminti, kad Airija yra tikrai e, sunkus laikotarpis. Norėčiau prigrįžti apie, prie to, ką sakė kolegos apie finansinių transakcijų mokestį. Mes turėtume tikrai E, e, šioje srityje dirbti ir tam e, labai tinkamas laikas, kai tarptautinės finansų rinkos ne per daug prisideda prie šios problemos sprendimo. E, mano šalyje kredito reitingavimo agentūros turėjo labai e, daug įtakos ir ėmė e, didžiulius mokesčius. Jie iki šiol yra viešo sektorio reglamentuojami. Ir manau, kad dabar yra laikas apie apie, e, pagalvoti apie finansinių transakcijų mokestį, komisarė. Dėkoju. Uh, uh, uh, Turint omenyje, kad buvo atkreiptas dėmesys į padėtį Airijoje, noriu priminti, kad vakar rengdamėsi atitinkamą po, posėdžiui dėl uh, pinigų politikos dialogo uh, buvo svarstomas e, įvairių valstybių e, svarstami metodai, kaip kovoti su krize ir galėjome konstatuoti, kad e, Airijos situacijoje nelabai daug būtų galima tikėtis pajamų iš finansinių sandorių apmokestinimo, nes paprasčiausiai tų sandorių nelabai vyksta šiuo metu. Manau, kad valstybės narės pačios daugiau turėtų skirti dėmesio atitinkamam analizėm susijusiam su jų mokestinė baze ir galimybė ją geriau pritaikyti prie dabartinės padėties. Taigi galbūt jums būtų įdomu dalyvauti taip pat ir atitinkamose diskusijose. Atsiprašau, kad e, šiek tiek užbėgau už akių atsakymų į gei klausimą, tačiau manau, kad e, ši diskusija yra susijusi. Komisijos narys, aš visiškai pritariu, kad siekiant įvertinti valstybių narių įplaukų, biudžeto įplaukų kokybę mes turime surinkti atitinkamą informaciją apie mokesčių sistemas atskirose valstybėse narėse. Ir ši informacija yra raktas į kokybiškos e, įplaukų sistemos parengimo koncepciją. Šiuo metu mes esame surinkę nemažai informacijos apie valstybių narių mokesčių sistemas, tačiau kartais susidurime su problema, nes kai kurios mokestinių sistemų detalės, kurios yra labai svarbios tam tikrų metų, nėra gerai žinomos, todėl manau, kad turėtume šios rytyje padėtį pagerinti ir remdamėsi šiuo pagrindu galėsime geriau parengti E, įplaukų kokybės gerinimo koncepcijai, tas darbas taip pat nėra lengvas. Dėl finansinių sandorių apmokestinimo nedaug ką galiu pridurti prie to, ką jau pasakiau šio posėdžio eigoje. Taip, dirbame šią linkmę, asmeniškai manau, kad e, mums reikia pasauliniu mastu susitarti dėl atitinkamų taisyklių, todėl G20 nariai turėtų šio klausimo imtis, tai yra vienas iš būdų siekti pažangos šioje srityje. Žinome, kad Prancūzija perėmė G20 pirmininkavimą, todėl mes ir toliau sieksime pasauliniu mastu įtvirtinti šį pasiūlymą, tuo pačiu metu mums reikia konkrečių poveikio vertinimo rezultatų, nes šį klausimą aptarėme su savo tarptautiniais partneriais ir diskusijų metu svarbu kalbėti ne tik apie bendruosius principus, tačiau ir apie konkrečias detalės susijusias su konkrečiamis galimybėmis apmokestinti finansų sektorių, todėl manau, kad daug kas priklauso nuo dabar vykdomo poveikio įvertinimo rezultatų. Pirmininkė, ačiū labai. E, laikas šioje salėje labai greitai bėga, galbūt dar vieną klausimą galėtume leisti, užleisti, užduoti Hosi. Ačiū ponia komisijos nary, jūs vis minėjote veiksmingo įmonių pelno mokesčio klausimą, jį nemažai aptarėme. Tačiau labai svarbu, kad tas uh, mm, mokesčio tarifas būtų efektyvus, tai būtų efektyvus mokesčio tarifas ir tai būtų da, galima pasiekti per nominalaus tarifo didinimą arba atitinkamą mažinimą. Taigi reikia rinktis arba vieną arba kitą kelią. Finansinės veiklos mokestis taip pat yra labai svarbus aspektas, kadangi apmo, toks apmokestinimas labai daro didelę įtaką kreditavimo veiklai. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. Yeah, so uh, uh, financial... Kas dėl finansinės veiklos apmokestinimo? Tai tikrai tam tikro pobūdžio pridėtinės vertės mokestis. Ir vienas iš klausimų, į kuriuos turime atsakyti, atliekdami poveikio vertinimą prieš primant sprendimą dėl finansinės veiklos apmokestinimo, tai yra tai, kaip mes turėtume su, nustatyti šitą mokestį ir kokią įtaką šis mokytis, mokestis turės vartotojams, klientams, finansinių paslaugų e, naudotojams. E, taigi, koks turėtų būti šio, šio mokesčio diz, dizainas? kad mokestis per daug sunkiai neužgultų vartotojų pečių. Tikrai, tikrai jūs esate teisus. Dėkui. Taip. Dėl um, įmonių pelno mokesčio tarifų. Manau, kad jeigu galėtume susitarti dėl bendrų, e, bendros e, konsoliduotos e, įmonių mokesčių bazės. Tai, tai jūs žinote, koks yra nominalių mokesčių tarifų poveikis Ir jeigu sutarsime e, dėl šio klausimo, tai toks apmokestinimas mm, e, sukurtų daugiau aiškumo bendrojoje rinkoje. Ir tai yra vienas iš pagrindinių CCCTB e, apmokestinimo savybių. Dėkoju, e, gerbiamas komisijos narė. Aš e, tikiuosi, kad mes dar ne kartą jūs e, matysime mūsų komitete. Mes svarstysime jūsų siūlymus, jūsų komuni komunikatus ir galbūt jūs labiau atsižvelgsite ateityje į parlamento teikiamus nuomenės. Komisijos narys, dėkuoju už šią vaisingą diskusiją. Tikrai parlamentas yra natūralus komisijos veiklos partneris, ypač kalbant apie apmokestinimo klausimus ir visi suvokiame, kad ši tema yra labai sudėtinga. Taigi aš e, lauksiu bendradarbiavimo ateityje šioje srityje ir toliau. Dėkuoju.